Taigi, jeigu atnaujintas stabilumo ir augimo paktas, kuris dabar kaip tik buvo naujai parengtas tam, kad ateityje, ateityje būtų galima taikyti ir sankcijas. Taigi, atsižvelgiant į tai, mes negalim dabar abejoti dėl pačių principų. Jeigu mes interpret... įtrauksime čia per nelik daug interpretacijų, tai neturėsim to bendro vardiklio kuriuo remdamiesi piliečiai sudėtingose situacijose galėtų pasiremti tuo. Aš manau, kad tai sukeltų didelių problemų. Jan, aš manau, kad čia galima pasiekti kompromiso, bet turim tikrai pažiūrėti ir pasistengti, kad mes neinterpretuotume padėties vis, tolin, ir, vis toliau ir giliau taip, kad atimsime tą viltį, kad galų gale įsivyraus saugumas ir garantijos piliečiams, kurių jie seniausiai seniausiai laukia. Taigi, aš tikiuosi, kad tokia dvasia mums pavyks dar pasiekti bendro kompromiso šiuo klausimu. Ačiū. Ar yra dar norinčių kalbėti? Europos komisija gal nori kalbėti? Um, non. Alors, dans ces conditions, on votera demain. Taigi, jeigu niekas nenori kalbėti, pranešu, kad balsuosime rytoj. O, e, regionų komitetas balsuos 11 e, Liepos. Aš e, sakau, kad regionų komitetas turėtų paisyti mūsų nuomonę, bet supraskime, kad mūsų pranešėjas neturi išėti į antrą planą. Žinot, kaip yra, kai rengiame nuomonę Kartais e, nuomonės e, pagrindinis komitetas paiso, kartais ne. Tad aš tikiuosi, kad mūsų pranešėjas pasirūpins, kad mūsiškė nuomonė būtų išgirsta. E, kai rengiame nuomonės, turime pasirūpinti, kad jos būtų reikšmingos, nes kitaip yra gaila investuoti energiją ir nesusilaukti jokio rezultato. Septintas punktas Kompromisiniai pakeitimai parengti Tamas Deutsch nuomoniai. Jis e, e, rengė pranešimo, kurį rengė Tarptautinės prekybos komitetas nuomonė. Ir tai yra susijęs su trečių šalių prekių ir paslaugų patekimu į sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūras kuriomis remiamos dėrybos dėl sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Pone, pranešėjo žodis jums. Köszönöm a szót, eh, kedves elnök asszony. Ačiū. Išlaikę žodį, pane pirmininkė. Gerbėjami kolegos. nuomonių projektai, kuriuos svarstame šiame komitete. Visi susijęs su labai svarbiais dalykais. Ir šitas projektas nėra kažkokia tai išimtis, kadangi pirmininkė jau pristatė šio nuomonės projekto pavadinimą. Na, kaip sakiau, jis vėlgi yra nemažiau svarbus. Tai yra mūsų komiteto vardu penktą nuomonę. Inta komitetas yra pagrindinis rengėtysis komitetas ir nagrinėjami labai svarbus klausimai, tokie kaip, kaip būtų galima atverti ir paskiau palikti. Atvertas ES viešų pirkimų rinkas produktams gamniams iš trečių šalių ir atvirkščiai, kaip ES paslaugos bei prekės galėtų dalyvauti trečiųjų šalių viešo pirkimo procesuose ir procedūrose. Kadangi aš rengiau šitą nuomonę, tai be abejo analizavau klausimus susijusius su užimtumu ir noriu išsakyti padėką šešėliniams pranešėjams bei visiems, kurie padėjo parengti kompromisus, kadangi žmonės iš tikrųjų buvo labai geranoriškai nusiteikę, siekė kompromisu. 23 pakeitimai buvo pateikti. Ir, kaip jau sakiau, jie buvo pateikti mano pirminiam nuomonės projektui. Daugelis pakeitimų kalba apie tarpinės darbo organizacijos 94 metų konvenciją ir standartus, kurie nustatyti šioje konvencijoje. E, prašoma, kad būtų laikomas iš šių standartų. Daug es valstybių narių, o, taip pat ir ne priklausančių es valstybių, nėra ratifikavę šios konvencijos, todėl pagalvojau, kad galbūt nevertėtų į pačius straipsnius įtraukti šio dokumento, minėti šio dokumento, tačiau galima būtų užsiminti apie jį preambulę. Galų galiams pavyko sutarti su kolegomis, kurie teikė pakeitimus Ir rezultatas yra toks, kad nuoroda į tarptinės darbo organizacijos e, konvenciją, 94 metų konvenciją, e, bus įtraukti į preambulės punktus, ten, kur kalbama apie įvairių darbtinių konvencijų pripažinimą ir laikymasi. Praeitą savaitę Strasbūrė įvyko sutikimas su šešėliniais pranešėjais siekiant bendrų sutarimų ir E, rezultatas yra tas, kad parengėme 10 kompromisinių pakeitimų. Tam tikra dalis jų yra techninio pobūdžio, kaip jau sakiau, pavyzdžiui, TDO 94 konvencija išbraukta iš teksto ir e, buvo panaudotas tik mano pristatytas naujas sprendimas, taip pat kiti kompromisiniai pakeitimai maždaug pusė įvairiausių tiktų pakeitimų atsispindėjo kompromisuose. Ir dabar man belieka prašyti, kad jūs jiems pritartumėte. Balsavimo sąrašas. Dėl balsavimo sąrašo atrodo bus sutarta. Aš mėginsiu toliau kalbėti su kolegomis ir pasiekti galutinių sutarimų. Tai porą šitų pakeitimų, konkrečiai 22 ir 40. E, dėl jų siejasi su dabartinės nuomonės, e, tai yra nepatenka į dabartinės nuomonės taikymas rytį, todėl negalėjom pritarti. O šiaip norėčiau pritarti šelniams pranešėms už jų palaikymą, na ir man būtų įdomu išgirsti kitų kolegų nuomonę. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm... Pone Zipel, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia atsiprašyti jūsų ir kolegų, nes turėsiu išeiti iš posėdžio, nes lybė vyksta balsavimas ir aš turėsiu ten dalyvauti. Man atrodo, kad kompromisai yra tikrai labai geri. Praeitą savaitę, kaip minėjote, buvo posėdis ir mes dėl jų susitarėme. Labai svarbu, kad sukurtumėm labai aiškias taisyklės, kaip, dalyva, kaip trečiųjų šalių piliečiams galima dalyvauti mūsų viešosiuose pirkimuose, uh, Ir aš manau, kad būtent užimtumo komitetui tai yra labai svarbi tema ir mes turime stengtis, kad tokiais atvejais būtų paisoma darbo teisės, tarptautinių darbo teisės normų, aplinkosaugos reikalavimų, socialinių reikalavimų ir panašiai. Ir turime garantuoti, kad nusižengimai ar tokių normų pažeidimai, jeigu jie kartojasi, galėtų tapti pagrindu neleisti trečiosiam šalims dalyvauti mūsų viešųjų pirkimų sistemose. Aš manau, kad šis dokumentas kaip tik ir yra tas kelias, kuris padėtų mums garantuoti tokią sistemą. Mes remiamės tarptautiniais dokumentais ir labai gerai, kad jų paminėjimas yra įtrauktas į šį dokumentą. ILO 94 konvencija, kuri jau ne vieną kartą buvo pas mus diskutuojama įvairiose kontekstuose, čia irgi paminėta. Aš būčiau pageidavusi, kad ji būtų labiau pabrėžta, iškelta kur nors labiau, bet sutiksiu ir su šiuo kompromisu. Norėčiau atkreipti dėmesį ir į 22 pakeitimą. Jeigu norėtumėte dar kartą jį pasižiūrėti ir e, kaip tik pranešėjas apie tai kalbėjo, mes pateikėme šį pakeitimą tik tai todėl, kad norėtumėm paaiškinti arba aiškiau pasakyti vieną dalyką, kad tai, ką mes darome tarptautinėje priekyboje, negali vesti prie to, kad mes priversime trečiasias valstybės arba darysime joms spaudimą privatizuoti tam tikras savo mm, veiklos rytis. Tai yra dalykas, kurį mes pabrėžiame visų šioje diskusijoje susijusios su viešaisiais pirkimais, koncesijomis ir panašiai. Mes nema, nemanome, kad galime reguliuoti trečiosiams valstybėms, ar jos turi kažką privatizuoti, ar daryti kažką valstybės uh, pastangomis. Tai ne mūsų reikalas, tai yra tik tai jų pačių tų trečiųjų šalių, su kuriomis mes prekiaujame ar keičiamės prekiamis bei paslaugomis reikalas. Na, noriu pasakyti, kad praeitą savaitę vykęs posėdis buvo tikrai labai efektyvus, mes labai greit radome susitarimą dėl klaus, kai kurių klausimų ir tikiuosi, kad lygiai tokiu pačiu, lygiai tą pačią dvasę mes galėsime ir rasti bendrą sprendimą dėl viso šio pranešimo. Ačiū. Pirmininkė, ponas Kroismanas. E, bereits in der Ponas Kreutzmanas, ačiū pirmininkė. Dar diskutuodamas apie pakeitimus, aš pasakiau, kad prieigos prie rinkos instrumente nereikia minėti socialinio aspekto, kadangi apie tai kalbama pakankamai direktyvoje dėl viešųjų pirkimų. Aš ten dėru, esu kaip šešėlinis pranešėjas, dalyvauju dėrybose ir žinoma, kad kalbant apie viešuosius pirkimus, mes labai daug keliame reikalavimų įmonėms, kurios dalyvauja tuose viešuose pirkimuose. Tai yra socialinis dempingas ir visi tie dalykai ten yra įtraukti, todėl prieimo prie rinkos instrumente nereikia to dar kartą kartoti. Bet aš manau, kad tai nėra mūsų tikslas. Čia yra kalbama tik apie abipusiškumo skatinimą, kai kalbam apie prieimą prie viešųjų pirkimų rinkos ir Euro, ES ir trečiosiose valstybėse. Ir todėl nereikia remti tokių kompromisų, kurie yra nesažiningi. A ir B kompromisai reikalauja, kad mes susitaikytume su abipusiškumo stoka ir tada, kai yra kažkokios tai rimti pažeidimai, darbo ar socialinių teisų srityje. Tai nieko neturi bendro su ES su ES įmonių prieiga prie trečiųjų šalių viešųjų pirkimo rinkos. Ir tai neturėtų būti painiojama su abipusiškumo tikrinimu. B kompromisas. Sakoma, kad reikia pažiūrėti, kokia yra teismų praktika trečiosiuose šalise ir kaip uh, ir ar nėra socialinio dempingo, dempingo viešuose pirkimuose bei atsižvelgiant į jų socialinės taisyklės. Aš nežinau, ar galima visas, viso, visai valstybei neleisti dalyvauti ES viešųjų pirkimų rinkoje, jeigu kokia nors įmonė pažeidžia nuostatas, pavyzdžiui, socialinio dempingo ar kokios kitoj srityje. Man atrodo, kad socialinį dempingą visuomet daro ne valstybės institucijos ar įstaigos, bet kažkokios konkrečios įmonės, taigi čia būtų labai neproporcingas reikalavimas. Toliau mes sakėme, kad reikia e, tikrinti, kokios yra socialinės pasiekmes tam tikrų susitarimų ir turime pakeisti savo nuostatą ir apsispręsti ne pagal kainą, o pagal tvarumą pirmoji nuostata man tinka, bet jie turėtų būti ne šeštajame straipsnėje, nes čia yra reglamentuojami įgaliojimai, bet tai turėtų būti įtraukta į konstatuojamąją dalį. Tai yra įstatym, teisės akto svarstymas, tai ne iniciatyvinis pranešimas. Toliau, 66, čia atsižvelgiama į 66 viešųjų pirkimų direktyvos straipsnį. Ten kalbama apie tai, kad geriausios kainos principas turėtų būti pagrindinis principas, tačiau visos frakcijos pritarė tam, ir pritarė tam, kad standartinių produktų atveju visuomet kainos kriterijus turėtų būti svarbiausias. Nes ir visą tai mes reglamentuojame viešųjų pirkimų direktyvoje, taigi čia apie tai kalbėti nereikėtų. Ačiū. No. Ar dar kas nors nori pasikalbėti Europos komisija? Pakalbėti Europos komisija? Oui, merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė kaip e, priminė e, kalbėjusieji, šiuo metu vyksta labai svarbus trialogas dėl e, viešųjų pirkimų direktyvos reformos. Ir jūs puikiai žinote, kad socialinės straipsnių, aplinkosauginių straipsnių dalyje yra labai plačiai diskutuojama ir ieškoma kompromisu. E, suprantama, kadangi mes kalbame apie vidaus rinkos išornės politikos elementą. Reikia, kad būtų atsižvelgta į daugelio kitų komitetų ir kitų grupių nuomonę. E, direktyvos projektas dabar yra apmastomas, kai kas iš jūsų tiesiog ir netiesiogiai tame apmastyme dalyvaujate, mes siekime užtikrinti nuoseklumą. Mes e, norime vadovautis tam tikrais e, nuoseklumo principais, kurie turės būti pritaikyti aptariant vidaus rinkos viešųjų pirkimų direktyvą. Kol kas dabartinė PT etape mes dar nepakankamai vertiname jūsų pakeitimų, kurie vienaip ar kitaip gali pakreipti dabar vykstančias dėrybės. Kol kas dar tai nėra padaryta galutinai. O šiaip be abejo mes pasiliekame galimybę sugrįžti prie vieno ar kito klausimo, kai mums atrodys tinkama. Dėkui pirmininkė. Ponas Günčius. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, röviden csupán szeretnék mondani. Ponas Deutsch. Ačiū, pirmininkė. Aš sureaguosiu į Europos komisijos pasisakymą. Man buvo sunku suprasti, kokia buvo jūsų nuomonė. Bet turbūt problema yra mano paties sugebėjimas suprasti tai, ką jūs kalbate. Bet bet kokiu atveju turiu sutikti, kad mums pavyko parengti kompromisų, kurie užtikrins garantijas ir dauguma kolegų galės balsuoti už pakeitimus. Kaip aš jau sakiau, pakeitimai neįtraukti į kompromisinius bus įvertinti skirai, aš tai padarysiu, pasitarsiu su kolegomis šiandien per visą dieną ir balsavimo sąrašą pasitarę su jais e, suformuosiu. Dėkuoju visiems už labai aktyvų iniciatyvumą ir už tai, kad padėjote man. Labai ačiū. Taigi, balsuosime rytoj. O, Inta komitetas sako, kad tik lapkričio mėnesį balsuos dėl šio pranešimo. O mes jau turėsime viską, ką reikia padarę. Toliau. Aštuntas punktas. Turime nagrinėti 12 kompromisinių pakeitimų, išplaukusių 144 pakeitimų. E, iniciatyvinis pranešimas Tomas Handel autorius, e, kuriame yra kalbama apie tarp valstybinių kolektyvinių sutarčių sudarimą ir tarptautinį socialinį dialogą. Pranešiau žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Jau pasakėte, kad buvo 144 pakeitimo pasiūlymai, tikrai labai džiaugiamės, kad net ir gavę šitiek ir tokių skirtingų pakeitimų mes sugebėjome dar rasti vieną kitą kompromisą. Nėra visiškai aišku, kokios frakcijos ir kokiu mastu pritars jiems. Bet taip yra todėl, kad kompromisai dėl labai skirtingų mūsų nuomonių buvo galutinai parengti tik tai vakar ir išsiusti jiems. Kodėl? Todėl, kad viena frakcija pateikė labai skirtingų pasiūlymų šiai temai. Na, o žinoma, kai, kai iš vienos frakcijos gauname skirtingus pasiūlymus, tai labai sunku siekti kompromisus. labai džiugu, kad niekas nebejoja, kad tema yra labai svarbi ir kad reikia didesnio teisinio aiškumo šioje srityje. Tačiau mažiau džiugina tai, kad diskusijose šią temą, dis, diskutuojančią temą, europinis lygis netgi nelabai ir yra svarbus ir kai kurie apskritai neigia, kad reikia šį klausimą svarstyti Europos lygmeniu. Socialinis dialogas tai nėra tai, kad kažkas iš viršaus į apačią nuleidžia kažkokius uh, nurodymus, kaip turėtų vykti socialinis dialogas ir, ir kaip turėtų vykti tam tikri dalykai. Taigi tai nėra tikras dialogas. Aš manau, kad galbūt reikėtų numatyti kažkokią tai fakultatyvę, laisvanorišką galimybę tam tikroms šalims dalyvauti E, dėrybų, arba tiksliau, kai tam tikros šalis nenori dalyvauti dėrybose, reikia numatyti galimybę bent jau jas kažkaip tai paraginti tai padaryti. Kai kurios didelės frakcijos, 105 kompromisas bei 78 tai yra pakeitimas, pateikė tokius pasiūlymus, kurie mums tikrai labai atrodė geri bet dabar jau yra teigiama, kad kompromisai tarsi e, tuos pakeitimus vėlgi susilpnino. Taip pat kai kurių pasiūlymų aš nesupratau, 106, 109 bekerio pasiūlymai kalba apie laisvanoriškas, e, iš, laisvanoriško kreipimos į teismą išbraukimą. Aš nesuprantu, kodėl. E, Taip pat 76 Kornelisen ir Šrioter pakeitimas. Čia kalbama apie laisvą pasirinkimą ir laisvo pasirinkimo galimybės nenumatymą arba tokios galimybės išbraukimą. Aš irgi nematau, kokia, kokia yra to prasmė. Nacionalinėse valstybėse yra numatyti laisvanoriški konfliktų reguliavimo mechanizmai yra tam tikri darbo teismai ir panašiai, todėl man atrodo, kad tokios galimybės išbraukimas būtų tikrai visiškai netikėtas ir nereikalingas dalykas Europos lygmenių. Taip pat norėčiau paprašyti dar paanalizuoti tuos kompromisus giliau ir išsiaiškinti kiekvienam savo pačiam, ar tikrai tai yra jūsų pozicija. Manau, kad dauguma frakcijų iš tikrųjų turėtų atrasti savo poziciją kompromisuose. Ir aš nenorėčiau, kad mes tikrai atsiliktume nuo bendro europinės diskusijos tenoro. Europos parlamentas šioje diskusijoje, kuri dabar artimiausių metų tikrai bus labai intensyvi, turėtų dalyvauti pakankamai, turėdamas pakankamai kvalifikuotą poziciją. Ačiū. Merci. Euh. Dėkui. Čia buvo Ori, toliau pane Kornelisen ir paskui matysim. Köszönöm, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Tomas Hendelnek. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti Tomui Hendeliui. Darbas nebuvo lengvas. Tarybos sudėtingai rutuliojosi, bet nuėjom gana toli. Aš žinau, kad mūsų pozicijos gana ženkliai išsiskyrė ir netaip jau buvo lengva rasti kompromisų. Bet nei akimirką nenuleidau rankų ir nesuabejojau gera valia. Ir sukūriau tam tikrą modus vivendi. Visas procesas buvo labai geras, mums pavyko pasiekti susitarimą. Ir mes šešėliniai pranešėjai susitikdavom reguliariai, nuolat, bendravome su pranešėjų, su kitais e, suinteresuotais parlamentarais, bet iki pat paskutinės akimirkos, iki pat vėlyvo vakaro vakar kompromisai buvo nuolat e, karpomi, keičiami, koreguojami. Taigi dabar aš norėčiau juos visus apžvelgti. E, C kompromisas. Mes prašėme, kad būtų išbraukta tam tikra dalis, ir mes galime dabar jį paremti. Problemų neiškilo, kadangi e, šis, šie pakeitimai tenkino visus mūsų lokešius, lūkesčius. Su E pakeitimu negalime sutikti, tačiau F mums yra priimtinas. Dėl G nesutinkame su juo, galiu tiek pasakyti. Dėl H, manau, kad jis yra per daug sudėtingas, bet vis tik su juo galime sutikti į kompromisas. Ir toliau mes nesutinkame su juo. Lygiai tą patį galiu pasakyti apie jot. E, vienuoliktos pastraipos pakeitimas mums yra priimtinas, toks koks yra dabar. L pakeitimas e, mums yra nepriimtinas. M kompromisas e, mums nekelia jokių sunkumų ir A pakeitimas. Galų gale mes džiaugiamės, kad e, yra numatytas konkretus e, tarptautinių bendrovių susitarimų skaičius. Manėme, kad e, iš pradžių buvo Nereikalinga sakyti, kad e, per daug pažangos yra pasiekta, bet komisija ir pranešėjas sakė, kad to reikia. Mes e, kalbame apie 244 tokius susitarimus. 15 milijonų tokio pavadžio bendrovų veikia. E, tai yra gana svarbi tendencija. Todėl čia kalbame apie santykinę koncepciją. Tačiau E, po šio pakeitimo viskas pasidaro iškiau. Ir galiausiai B pakeitimas. Gal jis ir svarbus, bet aš nemanau, kad jis priklauso šiam pranešimui. Taigi tokie reikalai yra dabar. Sen. Pone Kornelisen, po to ponas Ludvikson. Yeah. Um, yeah, we've, uh, we've had um, a, a fair... Mes gana sunkiai dėrėjomės tarp šešėlinių pranešėjų. Iš tikrųjų, dėl įvairių aspektų tarp kairės ir dešinės nuomonių skirtumas yra pernelyg aiškus ir nors aš nebejoju e, norų siekti kompromiso, tačiau nelabai turime tos erdvės manevruoti, kadangi nuomonės iš tikrųjų yra labai radikaliai skirtingos. E, vienas iš dalykų, kuris nuvylė, tai kad atrodo nebuvo galima e, mums nepavyko mums kaip parlamentui pareikšti apie stipresnį socialinių partnerių vaidmenį. Mes manome, kad šitos diskusijos turi vykti ir jos turi vykti dabar, kadangi socialiniai partneriai e, kartais pasitraukia, tada darbuotojai lieka ekonominių valdymo e, motyvų ir siekių aukomis. 62-60 e, pakeitimai kaip tik ir mėgino raginti komisiją įvertinti svaresnį nacionalinių partnerių vaidmenį ekonominis valdysenų sprendimuose. Šiaip jau, ką galėčiau pasakyti, Pranešimas nėra labai blogas, mes mėginsime siekti kompromiso ir pasiekti kaip galima geresnį rezultato. Vienintelis kompromisas, kurį noriu paminėti, yra ketvirtasis kompromisas. Jame sakoma, kad socialiniai partneriai turėtų pasinaudoti europinių lygmenį, keistis nuomonėmis dėl e, turimų autonominių sąlygų ir įgaliojimų kolektyvinėse darybose. Tas sakinys mane vis dar stebina. Ar mes kalbam apie tai, kad jie turėtų svarstyti autonomijos galimybę, ar ta autonomija apskritai turi egzistuoti ar panašiai. Tikiuosi, kad mm, to nenorėjo pasakyti teksto teikėjai, bet galima tokia mintį žvelgtis dabartinėse formuluotėse. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti daugiau apie darbo sąlygas ir panašiai. Tekstas skamba labai keistai ir aš manau, kad mums e, pavyks kaip nors jį pakoreguoti tam, kad jis tiesiog skambėtų truputį logiškiau. Ačiū. Um, Ole Ludvigson. Ole Ludvigson. O po to Nadė Hirš. Fru ordförande. Pone pirmininkė. Pirmiausia, padėkosiu pranešėjui už gerą darbą. E, diskusija vyko daugeliu krypčių, taigi netaip jau lengva buvo rasti raudonas gijas toje diskusijoje. Pakeitimų pasiūlymų yra labai daug ir aš pats e, pateikiau nemažai savo partijos vardu, bet bendrai priimti tuos pakeitimus buvo gana sudėtinga, e, nepakeičiant pačios nuomonės temos. Aš e, manau, kad mes džiaugiuosi, kad buvo paremti kai kurie mano pasiūlymai, bet mes bus sunku uh, balsuoti už kai kuriuos uh, pasiūlymus, kuriuose netiesiogiai bus kenčiama kolektyvinėms dėryboms. Aš manau, kad yra labai svarbu suprasti, kad dėrybos tarp komisijos ir socialinių partnerių jau vyksta dėl alternatyvių ginčių sprendimų mechanizmo. Ir taip pat kalbame apie E, tai, kad reikia nepamiršti kalbėti apie tai, dėl ko turi būti deramas ir dėl ko darybų nereikia. Aš manau, kad mūsų pateiktieji kompromisai pakankamai gerai e, mano išsakytas mintis apima. E, mes suprantame, kad pasirinktas mechanizmas gali būti geras, bet pagal jį ne visuomet bus galima priimti sprendimą. Turime galvoti apie tolimesnę perspektyvą sprendžiant šį klausimą. Mes turime suprasti, kad mes priklausome nuo skirtingų įvairiausių veikiančių struktūrų, profesinių sąjungų organizacijų, socialinių partnerių. Aš labai laukiu balsavimo ir aš tikiuosi, kad mūsų kompromisai išliks. Ačiū už suteiktą žodį. Be ponios Hirš, ar dar bus norinčių pasakyti? Ponas Kessleris. Russian. Um, vielen Dank zuerst an dieser Stelle an den Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui. Žinau, kad pranešimas tikrai nelengvas ir noriu jam padėkoti jau už jo tokią kompromisinę dvasę. Kartu su kolega Kreutzmanu mes dalyvavome diskusijoje ir Aldė frakcijoje taip pat diskutavome dėl šio dokumento ir mes nuolat konstatuodavome, kad liberalams labai svarbus yra socialinis dialogas, mes manome, kad socialiniai partneriai yra tikrai būtent tie partneriai, kurie turi dalyvauti tokiuose socialiniuose dialoguose ir uh, būtent nuo jų priklauso dalykai, dėl kurių čia yra deramasi. Tačiau, kai kūrėme naujas struktūras, kai atsiranda daugiau biurokratijos, tai nepadeda socialiniam dialogui ir mes tam negalime pritarti. Socialinis dialogas visų pirma turi būti lankstus, laisvas, negali būti įspraudžiamas į labai ankštus rėmus, jau iš anksto nustatant, kaip jis turi vykti. Mm žinome, norime padėkoti už kompromisinius pasiūlymus, nors tikrai ne su visais mes sutiksime. Mes, ir, mm, mes matome, kad ne vis, kompromisuose ne visur buvo atsižvelgta į mūsų susirūpinimą dėl tam tikrų dalykų. Pasakysiu kai ką konkrečiai. Tadant tie tarptautinių bendrovių susitarimai, kadangi jų nėra daug, mes nemanome, kad reikia pasakyti, kad čia reikia kažkokio tai savanoriško teisinio reglamentavimo. Mes tą pasakėme aiškiai ir diskusijoje, bet mes pritartume komisijos e, patikrinimui. Sakykime, galbūt komisija galėtų pas, pa, pažiūrėti, ar tai yra prasminga ar ne ir kaip tai galėtų konkrečiai atrodyti. Tačiau kompromisas šiuo atveju yra pernelyg toli einantis ir e kompromiso mes neremsime. Be to, Mes manome, kad naujų administracinių struktūrų kūrimas yra neteisingas kelias. Aš manau, kad socialiniai partneriai patys suras kelius, kaip jiems geriausia būtų bendradarbiauti. Mes pasitikime jų kompetenciją šiuo klausimu, mes nenorime nei naujų teismų, nei naujų ginčių reglamentavimo mechanizmų, kurie numatyti į ir J kompromisuose, todėl jų mes negalime paremti. Bet to galėčiau pritarti kolegai, kuris pasakė, kad makroekonominiai neligumai ir pusiausvėros nebuvimas, kurie čia minimi, visai neturėtų būti minimi šiame pranešime ir dėl tos priežasties mes, manome, mes žiūrime kritiškai į B kompromisą. Tačiau paremtume D ir H kompromisus, taip pat ir A kompromisas mums tinkamas ir ačiū, kad atsižvelgėte į mūsų pasiūlymą dėl konkretaus skaičiaus nurodymo ir numerio. Dar patikrinsime ir C kompromisą tiks atidžiau, bet manau, kad galėsime paremti ir jį. Taigi norėčiau Jums padėkoti už Jūsų tikrai tokią bendradarbiavimo dvasę, rengiant šį dokumentą. Ačiū. Žygaslech. Mm, Ponas Kesleris. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū, pirmininkė kolega Hendelį, ačiū už darbą, bet viskam pritarti negaliu. Net jeigu ir tai yra kompromisai, du dalykai man yra labai svarbus. Visi pakeitimai, kuriuos aš pateikiau, susiję su laisvu atviru koordinavimu. Kitaip sakant, kiek mes naudojamės dabartinėmis teisės aktų galimybėmis ir kiek mes galime nekurti naujų kažkokių teisinių taisyklių Europos lygmenių. Manau, kad nei profsąjungos, nei darbdaviai 27 ar 28 valstybėse neturi vieningos nuomonės, kaip reikėtų sudarinėti ES kolektyvinės sutartis nenorim iš anksto kažkam nurodinėti, kaip reikėtų tą daryti. Tai būtų europinis koordinavimas, kuris pats nežino, kaip iš tikrųjų jis veiks. Iš principo mes nežinom net į kurią, kurią linkme vystysis ES politika šioje srityje. Todėl mums netrodo, kad reikia kurti naujus, naują teismingumą, naujus teisės aktus kai kurių šiais, šiuose vietose. Ir manau, kad šiais klausimais, tai yra 71 bei 74 straipsnis, kur mes pateikėme savo pakeitimus, mes jiems negalėsime pritarti. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Ne. Europos komisija irgi atrodo nenori kalbėti, panas Henė. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai kolegijai Hirš norėčiau pasakyti dėl biurokratijos. Uh, tikrai alternatyvus ginčių sprendimo mechanizmas nenumatytų daugiau biurokratijos. Tai yra tik tai instrumentas, kuriuo šalis pačios be jokios biurokratijos gali susitarti, nesikreipdamos netgi į darbo teismus. Tai yra tais, ypač tais klausimais, kurie, kur nėra teisinio aiškumo, sakykime, kaip ir trans, tarptautinių bendrovių sustarimo atveju. Kitas dalykas – kompromisas B. Aš jį atsijimu. Balsavimo sąraše jo nėra. Mums atrodė, kad neįmanoma vienos frakcijos nuomonė remiantis padaryti kompromiso. Manau, kad ši tema, kurią įtraukė žalieji, tai tas makroekonominis požiūris, nebūtinai mums buvo primtina iš. Bet ir į tai buvo atsižvelgta. Ir man atrodo, kad tada jau nereikia Tada reikia balsuoti dėl atskirų pasiūlymų kiekvieno žalios, iš žaliųjų frakcijos. Taigi kai kuriuos mes galėsime paremti, o kai kurių ne. Tada nereikia to kompromiso. Tai, ką sakė kolega Kasleris Martinai, tai būtent ir yra problema. Mes kalbam čia ne apie europinės kolektyvinės sutaris ir ne apie Europos uh, E, kolektyvinių sutarčių sudarimo mechanizmo kūrimą. Tikrai ne, mes neturime į tai kištis, čia ne mūsų reikalas, tai yra tik tai tarifinių susitarimų, kolektyvinių susitarimų šalių reikalas. Kas mums yra svarbu, yra tarptautinių sus, bendrovių susitarimai, kur nėra aišku, kas iš tikrųjų yra už ką atsakingas darbuotojai kol kas labai mažai dalyvauja tokiuose susitarimuose ir jų teisės sprendžiant ginčius yra visiškai nenustatytos ir neaiškios. Mes dabar matom, kiek kad vyksta restruktūrizavimas transporto srityje, trans, automobilių gamybos srityje, daug verslo perkeliama į užsienį ir tam tikrai labai reikia numatyti tokius mechanizmus, kad šalis galėtų alternatyvių būdų spręsti iškilusius nesusi, nesutarimus. Mes tikrai nekalbam apie kažkokį tai europinį koordinavimą, kurį dabar jau numatome iš anksto. Tikrai apie tai čia nekalbama šis susitarimas kalba tik tai apie tarptautinių bendrovių susitarimus, ypač tais atvejais, kai kalbam apie restruktūrizaciją, apie uh, įmonių perkelimus, nes būtent šis rytis ES yra labai mažai reglamentuota, tai nėra jokio teisinio aiškumo. Komisija yra parengusi atitinkamus dokumentus ir aš norėčiau paraginti jūs juos pasiskaityti, ten, suvar, ten suminėtos visos problemos. Ir aš norėčiau paklausti, paprašyti, kad komisija pasakytų, ir kitos frakcijos taip pat pasakytų ir man, ir sekretoriatui, kokius kompromisus jūs ketinate paremti, o kokiu ne. Tai būtų labai naudingas mums dalykas, taip kaip tą padarė, sakysim, kolega Odi. Ačiū. Ačiū kolegos. Ačiū kolegos. Balsuosim rugsėjo 11 dieną komitete. Devintas punktas. Dėrybos su taryba. Dėl valstybės, vėliavos valstybės įsipareigojimo Aš pati rengiu šį tekstą. Detaliai aš šį tekstą jums jau pristačiau gegužės 30 dieną šiais metais. Ir šiandien įtraukėme šį klausimą į darbo tvarkę tik tam, kad aš jums pasakyčiau, kad birželio 12 dieną e, Koreper buvo pasiektas sustarimas dėl šio teksto. E, paskutinį kartą tekstas buvo šiek tiek pakeistas E, pirmiausia, ten buvo kalbama apie tai, kad turi būti pakankamai tikrinimo e, pajėgumų galimybių. Taryba negalėjo sutikti, sakydama, kad gal jau ir pakanka turimų pajėgumų valstybėse narėse, o aš maniau, kad mes neturim turbūt bandyti blokuoti visko. Ir nes e, tik tai galime pasakyti, kad Europos parlamento prašymai nebuvo, ir pagėdavimai nebuvo patenkinti. Taigi mes pradėjome dėrybę su taryba ir aš žinau, kad pirmininkaujanti Airija džiaugiasi turėdama e, galimybę e, šį dosiją aptarti per savo pirmininkavimą. Kartu su kolegos Brian Simpsons pranešimu E, šis pranešimas buvo aptartas transporto komitete ir jie iš esmės yra atsakingi už jį. Ir e, mes ten kalbame abiejose tuose pranešimuose apie uostų būklę. Taigi, balsuosime dėl šio dokumento rytoj. Turėsime kompromisus, kurie tikiuosi leis e, susitarti per pirmąjį svarstymą spalio mėnesio plenarnėme posėje, po to, kai juristai, lingvistai sutikrins viską kruopšiai. Ponas Öry. Ačiū už tiktą žodį. Labai trumpas pasakymas. Pirmiausia, noriu padėkoti mūsų darybininkams. Aš manau, kad mes galime palaikyti šį pasiūlymą ir tos balsavime. Gerbiamas apie šešėlinį pranešėjau. Labai ačiū žindelį. Ar dar yra norinčių pasakyti? Periname prie e, dešimtojo darbo turės klausimo. Turėtume birželio mėnesį suorganizuoti diskusiją apie klausimą žodžiu ir pasiūlymą rezoliucijai kalba apie Europos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vertinimą. Šioje srityje koordinatoriai e, jau tarėsi per Strasbūro posėdį e, birželio 11 dieną ir koordinatoriai prašė, kad aš jums pristatyčiau padėtį. Visi prisimenate, kad Karim Deli E, vadovaujant mes parengėme darbo saugos strategiją apimančią 2007-2012 metus, parengėme pranešimą, kuriame mes e, reikalavome, kad ta strategija būtų pratesta, atnaujinta, nes šiais metais jos galiojimo laikas baigėsi, jau pusę metų ji nebeveikia ir Europos komisija vienai par kitaip bandė įterpti papildomų e, elementų. Bet mes negalime sutikti su tuo, koordinatoriai išreiškė susirūpinimą susidariusią padėtimi. E, dėl e, ekonominės krizės matome, kad darbuotojų darbo sąlygos tapo vis prastesnis ir darbuotojai dėl to taikstosi su tokiamis prastesnėmis darbo sąlygomis ir iškyla uh, rizika e, jų sveikatos, e, užtik, e, sveikatos apsaugai ir saugai užtikrinti darbo vietoje. Mes ketinome nusiųsti plenarnėme posėdėje labai aiškę, konstruktyvę e, nuomonę, tokį signalą duoti, kad jis būtų kuo efektyvesnis. Dėl tos priežasties pasiūlymas dėl klausimo žodžių jums buvo pateiktas. Jūs turbūt e, prisimenate, kokiame kontekste tas klausimas žodžiu buvo pateiktas. Ir e, paprasčiausiai tame klausime aš teiraujuosi, kaip komisija elgsis toliau. A, ji turėjo tartis su visuomenė, turėjo būti viešusios konsultacijos organizuotos. Pripažinkim, kad daugelis tarp mūsų manome, jog a, tai e, yra gana toksai miglotas, neaiškus būdas problemą spręsti. Taip pat žinome, kad e, yra susidurta e, su nemažai sunkumų stengiantis atnaujinti šią strategiją. Daugelis mūsų puikiai suprantame, kodėl tos kliūtis iškilo. Nepaisant to, Europos komisija turi viską aiškiai mums suformuluoti ir pateikti aišku atsakymą. Lygiai tą patį galiu pasakyti E, kad pateiktame klausime yra prisimenamas istorinis ir juridinis kontekstas, kuriame buvo priimta ši strategija. Mes apgailestaujame ir reiškiame susirūpinimą, kad Europos komisija leido pasibaigti tą strategiją ir jos nepratesi. Ir aš manau, kad Europos parlamentas yra pakankamai aiškiai savo rezoliucijoje kurią parengė 2011 m. gruodžio 15 d. išsakė savo poziciją, tačiau mūsų balsas nebuvo išgirstas. Taigi, e, tiek galiu pasakyti, koordinatorių posėdėje mes apie tai kalbėjom ir galiu pasakyti, kad e, koordinatoriai nusprendė, jog nenorime pradėti diskusijos e, nuo nulio iš esmės. Mes jau Europos parlamento poziciją parengėme, dėl jo susiderėjome, priimdami 2011 m. gruodžio mėnesio rezoliuciją. Taigi, iš esmės, dabar yra tam tikras politinis įspėjimas, politinis signalas. Mes esame nepatenkinti tuo, kas vyksta Europos komisija. Čia buvo Aury. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad tai, ką išgirdome, atitinka mūsų ankstesnius sustarimus. E, mes ir toliau pritarėme šiam tonui, šiai, šiai nuostatai. Sveikata ir sauga yra mūsų atsakomybės rytis, o ne. Kažkokia tai nelabai svarbi sritis, mes čia turime labai aiškius įgaliojimus europinio mastu ir dėl to labai e, svarbu, kad būtų sutarta dėl taisyklių, kurios būtų privalomos teisiškai pareigončios valstybės narės laikyti tam tikrų standartų. Ir nežinau, koks šio žodis tiktų, ar komisija dvėjoja, ar sąmoningai vilkina procesą, tačiau manau, kad bet kuriu atveju turėtų sureaguoti į mūsų išsakytą surūpinimą. Aš suprantu, kad šiuo metu nepradėsime darybų iš esmės, Ir vis dėlto e, įdomu, kad buvo pateikta tiek daug pakeitimų, nors daugelis jų atrodytų yra daugiau lingvistinio pobūdžio. Sakyčiau, bendras dalykas yra tai, kad mes tiesiog palaikome pačią idėją. Sarkus po to. Žinam, bet. Mes, ponė pirminkė, taip pat pritarėme šiam požiūriui, šią idėją mes esame pateikę trumpų pakeitimų dėl rezoliucijos teksto. E, rezoliucija teisingai paliečia aktualius klausimus ir neturime iš naujo svarstyti, ar reikia viso darybinio proceso. Tačiau mes tikrai norėtumėm žinoti, ką veikia kitos bendrijos institucijos. Kodėl komisija šiuo atveju atrodo visiškai dingus iš proceso. Jos tiesiog nematome, jinai ne, ne, rimtai nežiūri savo pareigą e, pasinaudoti iniciatyvos teisę. Aš manau, kad šis dalykas iliustruoja tai, kas vyksta ir kitose srityse. Komisija savo darbo tvarkėje praktiškai nenagrinėja jokių socialinių klausimų, išskyrus jaunimo užimtumo problemą ir tai yra savočka priedanga, savočkas skėdės, už kurio komisija slapstosi, mėgindama pateisinti savo neveiklumą kitose socialinėse sritise. Dabar komisija tik pradėjo dar vieną konsultaciją internetu parlamentas, socialiniai aktoriai dalyvauja šiame procese. Jie jau buvo, jie jau užsakė savo nuomonės ir vis dėlto e, komisija pradėjo tą papildomą dialogą internetu, tarsi jiems visai nerūpėtų nei parlamentinių socialinių partnerių išsakytos nuomonės ir pozicijos. Tai komisija randa visokiausių pretekstų, e, kad tik tai nereikėtų nieko daryti šiame kontekste. Ir aš manau, kad mūsų išsakyta kritika yra visiškai pagrista. Jean Lambert, to Nadia Herš. Ačiū pirmininkė. Mes iš tikrųjų labai siekiame, kad ir klausimas ir rezoliucija būtų kaip galima paprastesni ir aiškesni. E, būtent tai ir matome e, pirminėme pasiūlyme kuris buvo pateiktas. Ir šitokios pozicijos mes laikysimės ir balsuojant dėl rezoliucijos bei klausimo, kurį bus atsakoma žodžiu. Kaip jau sakiau, mes um, atlikome savo namų darbus, išdėstėme, ko tikėtumėmės e, busimuose strategijos dėl darbuotojų sveikatos ir saugos etapuose. E, taip pat e, svarstome, kaip būtų galima įveikti aiškiai iškilusias ir įvardintas kliūtis. Pane Heršo, po to duosim žodį komisijai. Ačiū pirmininkė. Tema tikrai išdiskutuota, pranešimas labai geras. Kiek, kiek žalieji labai daug prisidėjo kalbėdami apie tą sveikatos apsaugą ir saugumą darbę. Na, manau, kad tikrai parlamentas labai įsigilino į šią temą ir parengė labai gerą poziciją ir rezoliucijos pasiūlymą. Ir aš manau, kad klausimas ir rezoliucijos pasiūlymas yra būtent tie, mm, tie keliai ir tie būdai, kaip mes galėtume dabar dar kartą paraginti komisiją imtis kažkokių veiksmų klausimas mums ir jo formuluotės bei rezoliucijos pasiūlymas mums labai tinka, mes nenorime iš tikrųjų nieko keisti, pirmininkės suformuluoti punktai labai tikslus, labai taiklus ir mums liberalams tikrai netrodo, kad reikia dar kažką čia pildyti ar ką nors pridėti, nes tai galėtų turėti netgi priešingą poveikį, jeigu dar bandytumėm įtraukti kažkokius papildomus aspektus. Tikrai mes paremsime visapusiškai pirmininkės pateiktus pasiūlymus. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Matino iš komisijos. Ne, kažkoks kitas kolega nori pasisakyti, gal galėtumėte. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl ta strategija vis dėlto nejuda į priekį. Pirmininkė, ačiū, aš turiu atsiprašyti už kolegę. Ji dėja nespėjo atvažiuoti iš Luksemburgo, kadangi traukinys vėluoja ir ji tikrai ateis po pietų į posėdį ir galės pateikti informacijos dėl šio teisėkuros akto kelio ir jo dabartinės būklės. Komisija čia neturi ką pridurti, jūs minėjote, parlamentas turi savo poziciją ir komisija ir toliau ketina konsultuoti su parlamentu, tu, tu, nu, norime parengti likščiolinių strategijų vertinimą ir pateiksime atitinkamą komunikatą politinę nuomonę, jūsų politinį signalą, bet kuriuo atveju aš išgirdau, jūs pirmininkė ir visi kiti pasakėte tą pakankamai aiškiai, tačiau atsakymas, kurio iš jūs, jūs iš mūsų tikitės, yra šiek tiek daugiau negu kad tik techniniai paaiškinimai, kuriuos aš galėčiau duoti. Uh, Manau, kad komisaras jums galėtų geriau atsakyti į šį klausimą plenarinėme posėdėje. Ačiū. Todėl e, būtent mes plenarinėme posėdėje ir ketinam klausti šį klausimą žodžiu ir pristatyti savo rezoliuciją. Mes norim, kad su parlamentu būtų konsultuojamasi, mes norim padaryti įtaką. Norime tik tai tarsi užsitikrinti, kad kartais konsultavimas šioje komisijos kolegijoje vyktų geriau negu tai vyksta. Taigi balsuosime rytoj dėl šio pasiūlymo klausimų žodžių ir dėl rezoliucijos. Ir paskui aš e, paraginsiu, ir taip pat aš raginu e, visus e, ateiti balsuoti, kad paskui plenarnėme postėje šį klausimą žodžiu galėsime formuluoti ir teikti. Periname prie karščiausio šį ryto klausimo. Dvyliktas klausimas. E, pakei, kompromisiniai pakeitimai direktyvai, e, kuris e, yra labai daug svarstytas. Pranešėjų kol kas dar nėra. 11 valandą, kiek suprantu, mūsų pranešėja turi ateiti, todėl aš dabar darau pertrauką pas mum, mūsų darbė iki 11 valandos. Aš labai atsiprašau ypač vertėjų, bet ir kolegų.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 chers collègues je vous propose de prendre place parce que nous aurons besoin Kolegos, prašau susėsti. Dabar mums kiekviena minutė brangi. Taip, kad negaiškime. Bien. Euh, et au point euh, 12 de notre ordre du jour. Taigi, darbo tvarkės 12 punktas. examiner les amendements de compromis sur la proposition de directive. Svarstysime kompromisinius pasiūlymus dėl direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo. Tai yra direktyva 9671 EB. Prieš sutikdama žodį pranešėjai norėčiau pasveikinti svečius atvykusius į mūsų posėdį. ponė Čuver iš Serbijos užimtumo ministerijos su kolegomis atvyko į mūsų posėdį. Sveiki atvykę. O dabar suteiksiu žodį poniai Jezovietskai, kad jį pakomentuotų mums kompromisus. Dėkoju pirmininkė. Nuo vasario mėnesio jau vyksta šešėlinių pranešėjų susitikimai ir mėginome rasti kompromisų. Aš pranešėja buvau tikrai labai atvira visiems pasiūlymams, visiems pakeitimams ir mums pavyko susitarti dėl kompromisų, kuriuos 90 procentų parėmė frakcijos. Ir tai yra tikrai labai racionalūs, labai subalansuoti pasiūlymai. Bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į socialistų frakcijos darbo stilių. Baigiantis dėryboms, jie pateikė savo kompromisinius pasiūlymus. Nors socialistai iškart sakė, kad nenori kompromisinių pasiūlymų ir nemato galimybių ieškoti kompromisų, dabar patikė savo kompromisus, kompromisus ir pakeitė juos taip, kad jie radikaliai keičia mūsų kompromisus. Mes ieškojame bendro susitarimo, bendrų kompromisų šešėlinių pranešėjų e, susitikimuose, bet socialistai nesutiko. Trečias, devintas ir dvyliktas straipsniai yra patys sudėtingiausi. Tai yra pirmasis punktas, kuris numato prievolę patikrinti, ar delegavimas yra teisėtas. Taigi tie organai, kurie sprendžia, turi turėti veiksmų laisvę. Iš 27 valstybių narių tik trečiose valstybėse narėse delegavimas yra tikrai didelio masto, o kitose tai yra labai nedidelė, nedidelio masto veikla. Taip pat čia yra numatyti elementai, kurie leistų identifikuoti neteisėtą įdarbinamą. Devintas straipsnis. Kompromisas. Numatytas sąrašas. Kaip nustatyti, ar kokios yra kontrolės priemonės, kaip nustatyti, ar įdarbinimas teisėtas. Ten yra numatyti kriterijai dėl dokumentų, dėl vertimų, dėl socialinių, kontaktų su socialiniais partneriais ir panašiai. Komisijos pasiūlymas yra susijęs su Europos teisingumo teismo sprendimais. 12 straipsnis taip pat buvo labai smarkiai keistas, labai, labai sudėtingas, labai buvo pateikta daug pakeitimų Mes numatėme kontrolės priemonių atvirą sąrašą bei galimybės, gal, numatėm galimybės valstybėms narėms informuoti Europos komisiją apie susidariusias problemas ir numatyti savo priemonės. Tačiau kiek įmonių steig... tos priemonės turi būti proporcionalios, turi atitikti tikslus tam, sakysime, kad nustatyti, ar firma yra teisėta, nebus klausima tam tikrų dalykų susijusių su asmens duomenimis ir panašiais. Kriterijai yra labai įvairūs, priklausomi nuo darbo rinkos, nuo siunčiamų darbuotojų kvalifikacijos ir pobūdžių. Taigi reikės atsirinkti tokius kriterijus, kurie yra patys naudingiausi. O jeigu prima, numatysime privalomą visų kriterijų taikomą, taikymą, tai bus pernelyg didelis apsunkinimas. Ir inspektoriams vietoj to, kad kontroliuotų, teks tikrinti daugybę dokumentų ir tai bus tikrai ne tai, ko mes siekiame. Aš nemanau, kad tai būtų ir socialistų tikslas didinti biurokratiją ir neleisti efekt, vykdyti efektyvę kontrolę. Reikia ieškoti tokio kompromiso, kuris garantuotų ir vienodas teisės vietos darbuotojams. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti, kad siunčiami darbuotojai negalės naudotis geresnėmis teisėmis negu kad vietos darbuotojai. Mūsų šešėlinių pranešėjų parengtas kompromisas yra tikrai geras, jis yra proporcingas, pataisytų siunčiamų darbuotojų teisinę padėtį. Kai kalbam apie uh, kontrolės priemonės. Trečias straipsnis, jame numatyti elementai, kurie padėtų tam tikriems organams patikrinti, ar firma nėra fiktyvi. Čia taip pat numatyta kriterijai ar elementai, kurie leistų identifikuoti neteisėtą įdarbinimą ar fiktyvų įdarbinimą. Taip pat yra numatyti ir papildomi kriterijai, papildomos priemonės, kurias galėtų valstybė narė pritaikyti savo ypatingoms sąlygoms. Prieiga prie informacijos. Mes taip pat dėl jos diskutavome labai daug karto. kartų. Penktojo straipsnio kompromisas pabrėžė teisę į informaciją ne tik apie darbo sąlygas, bet ir apie tai, kaip teikiam, kaip turėtų vykti būti vykdomas skundų teikimo procedūra prieš nesažiningus įdarb, nesažiningas įdarbinimo įmonės ar įmonės, kurios įdarbina darbuotojus. Papildoma informacija turėtų būti teikiama nacionalinėme atitinkamos institucijos e, interneto puslapyje ir gimtaja ir anglų kalba. Ir aš nežinau, kodėl socialistai nori, kad tokia nuostata nebūtų numatyta, juk tai yra nuostata teikti informaciją, skaidrę informaciją. Tai yra informacija, kuri bus aktuali, kuri bus pilna, kurioje bus numatytos visos sąlygos taikomos ir darbuotojui, ir darbdaviam. Tai yra užduotis, kurią atliktų tam tikra informacijos, informacijos teikimo institucija. Nežinau, kodėl socialistai tam priešinasi. Taip pat kalbam apie apsikeitimą informaciją darbuotojų siuntimo atvejais. Jeigu bus atsako, atsisakoma teikti informaciją tarp valstybių narių, tai tada galėtų įsikišti Europos komisija ir imtis priemonių. Valstybės narės turi užtikrinti, kad keitimasis informacijų vyks. 18 straipsnis taip pat kalba apie tai, kad sistema turėtų garantuoti labai greitą ir visapusišką apsikeitimą informaciją. Tai yra informacija, kurią teikia darbo inspekcijos ir atitinkamos valstybės institucijos. Skundų teikimo mechanizmas. 11 straipsnio kompromisas kalba apie tai, kaip darbuotojai gali pateikti skundus dėl nesažiningų darbdavių. Tai yra darbuotojų garantijų, darbuotojų darbo sąlygų gerinimo straipsnis, nes garantuoja jiems teisę pateikti skundus. Valstybės narės įpareigojamos sukurti tokius mechanizmus, kurie leistų darbuotojui pateikti atitinkamus nusiskundimus ir vėl nesuprantu, kodėl socialistai siūlo kažkokius neaiškius, siūlo neaiškius nuostatas, pagal kurias profsąjungos gali veikti be darbuotojo žinios ir imtis priemonių, dėl kurių darbuotojas galbūt, kuriuoms darbuotojas galbūt nepritarė. Ar tikrai šitaip apsaugosime darbuotojo teisės ir kaip mes, kokiu instrumentu mes tikrai garantuosime, kad darbuotojo teisės iš tikrųjų bus saugomos. Aš manau, kad taip kaip tas siūlos socialistai tikrai to nebus galima padaryti. 11 straipsnėje numatyta, kad tos valstybės, kurios numato atitinkamą sistemą, turėtų garantuoti vienodas teisės ir vietos darbuotojams. Delegavimo direktyva, siuntimo direktyva neturėtų diskriminuoti, diskriminuoti vietos darbuotojų. Tai yra nepateisinima. Praktika rodo, kad tokia sistema tik tai baigsis, kad sistema veiks taip, jog bus tik tai mokamos baudos į biudžetą, bet sąlygos negerės. Mes norime tokio teisės akto, kuris padėtų užtikrinti darbuotojų teisės. Toliau, tarptautinis bausmių vykdymas, 13-16 straipsniai. Čia kalbama labai aiškiai apie tai, kaip turėtų būti vykdoma, vykdomos bausmės tarp valstybinių mastų. Valstybės narės turi būti įpareigotos bausti nesažiningus darbdavius. Ir tais atvejais, kai kitoje valstybėje narėje tai nėra numatyta. Dabar šiandien mums reikia labai, būtinai reikia teisinio aiškumo. Todėl man yra nesuprantama, kad sakome, jog kai kuriais atvejais nebus taikomas direktyva, kai nebus taikoma direktyva, reikės taikyti nuostatas, kurios bus numatytos ne direktyvoje, o kitose teisės aktoje. Šio aš nesu, dalyko aš nesuprantu. Kai kalbam apie profsąjungas, mums neina, neišeina pritarti socialistų pozicijai. Mes manom, kad darbo inspekcijos turi būti labiausiai atsakingos, o ne profsąjungos. Be to, darbo inspekcijos turi turėti teisę gauti visą informaciją ir tik taip taip jos galės atlikti visas kontrolės funkcijas, galės bausti ir prižiūrėti bausmės vykdymą, nuobaudos tiksliau vykdymą atitinkamoje valstybėje narėje. Jeigu to nepasieksime, tai kils didžiulis chaosas. Taip pat nežinau, nelabai suprantu, e, kokios yra nuostatos dėl laikinojo įdarbinimo įmonių. Yra labai daug įmonių, kurios, nelabai nedaug įmonių, kurios nesažiningai veikia šioje srityje. Dauguma jų veikia sažiningai. Ir visas jas sumesti į vieną puodą būtų labai neteisinga. Pats delegavimas, darbuotojų siuntimas per laikinai darbo įmonės yra teisėtas. Ir jeigu mes priimsime tokią nuostatą, kuri čia yra siūloma, tai reikš, kad tam tikrose valstybėse narėse, Prancūzijoje ar Vokietijoje, laikinojo įdarbinimo įmonės negalės siūsti darbuotojų ir darbuotojų siuntimo mastai turėtų sumažėti. Proponowane rozwiązania przez socjalistów wprowadzają zbyt Aš e, galiu pakalbėti apie socialistų pasiūlymą, kuriame yra kalbama apie, kon, apie kontaktinius asmenis e, kolektyvinėms sutartims. Ir e, kartais suprantame, kad gali iškilti labai rimtų problemų, ypač kai kalbame apie prekybos teisę. Vienas e, iš autorizuotų asmenų pasirašančių kolektyvinės sutartis turėtų būti už tai atsakingas ir Europos komisija turėtų pasiūlyti kas. Bardzo wysoko cenię sobie zaangażowanie związków zawodowych w walkę o lepsze warunki pracy pracowników. Profesinių sąjungų dalyvavimas kovojant už geresnės darbo sąlygas, ypač mano valstybėje, profesinės sąjungos puikiai supranta, kad reikia 89 pakeitimo. Mes e, turime kalbėti apie viešosios administracijos e, prievalės. Jos e, turi būti aprūpintos veikimo priemonėmis, instrumentais, leidžiančiais valstybės institucijoms tapti pagrindinę palengvinančią instanciją pranešimas dėl darbo rinkos taryba ir parlamentas turėjo priimti subalansuotą poziciją, kuri būtų priimtina daugeliu valstybių narių ir socialiniams partneriams. Aš esu tikra, kad mūsų pasiekti kompromisai arba, e, yra būtent tokie subalansuoti. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė pranešėja. Aš kaip e, šio komiteto pirmininkė norėčiau priminti auksinę taisyklę parlamento dėrybininkams taikoma Kai deramės dėl juridinės bazės ir kai kalbame apie tai, ko reikia, kad reikia pasiekti susitarimo per pirmąjį svarstymą, nėra gerai Europos parlamentui e, nuspėti parlamento pageidavimus ir jiems nusileisti. Mes nesame taryba, mes esame vienas iš teisės aktų rengėjas ir mes turime parengti savo Europos parlamento poziciją, parlamento, kuris yra tiesiog išrinktas piliečių. Mes turime e, suprasti, kad dėrybų pozicija turi būti mūsų, mes negalime tikėtis vienos ar kitos valstybės narės nuomonės taryboje. Aš labai atsiprašau, kad aš kišuosi į šią diskusiją, bet man atrodo, kad toks e, požiūris yra neteisingas parlamento pozicijos formavimas yra e, būtina taisyklė. E, visi dalyvavę bet kokiame trialoge su taryba, e, suprantate, kad neretai vieni iš savo pusės siekiame darybų teigiamos baigties, bet mes turime žinoti, ko siekiame, nes kitaip mes tapsime tarybos vergais, o nėragi toks mūsų kaip bendro teisės aktų rengėjų vaidmuo. Ačiū, bet dėkoju, kad jūs baigėte tokį ilgą pristatymą. E, visų kompromisų ir aš e, e, sveikinu jūsų pasirinktą metodą. Aš manau, kad gerai, kad jūs viską išaiškinote, bet turime suprasti, kad Europos parlamentas jau per pirmą etapą turi turėti aiškę poziciją, išdėstyti visus savo pusės apribojimus ir mes negalime pasiduoti valstybių narių norams. Mes nesame valstybių narių atstovai, kad ir kur būtume išrinkti. Stephen Hughes Much, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ir noriu padėkoti pranešiai. Šiaip jau aš esu dėkingas už pranešės sunku darbą, rengiant šį pasiūlymą, kuriam jau ne vienas menuo. Taip pat noriu padėkoti šėlim pranešėjom. E, Darybų procese mes e, pareiškime apie savo nepasitenkinimą dėl to, kaip vyksta diskusijos dėl kompromisų, ypatingai dėl 3, 9 ir 12 straipsnių galų gale nepavyko pasiekti sustarimo dėl bendro kompromiso paketo. Taigi mes jautėmės priversti teikti atskirus pakeitimus, ypatingai dėl šių trijų mm, ketinės svarbos straipsnių. Taigi dabar turime balsavimą pateiktus du pakeitimų rinkinius. Per visą darybų procesą mes mėginome, kaip galima aiškiau išdėstyti savo siūlymus susijusius su vykdymo užtikrinimo direktyva. Tam, kad būtų galima užtikrinti direktyvos 9771 dėl darbuotojų komandiravimo nuostatų vykdymą, e, atsižvelgiant taip pat į kai kurias nuskambėjusias bylas. Ir po, po Europos teisingumo teismo primtų sprendimų tinkamose bylose iš tikrųjų buvo mm, susi, susidarius tokia teisinė košė, teisinė painiava ir mes mėginome visą tai e, dabar sutvarkyti. Tačiau pranešėjas siūlomi pakeitimai e, ir, ir apskritai siūlomas tekstas tiesiog sukurtų dar didesnį teisinį iškumą, o ne pagerintų situaciją. Pavyzdžiui, mes pasiūlėme pirmą straipsnį, kuris e, tiesiau susijėtų šią direktyvą su e, profsąjungų teisė reglamentų šiais dokumentais. Taip pat 30 e, straipsnėje numatytos direktyvos 99 nuostatos <clears throat> vėlgi turėtų būti aiškiai išdėstus, e, aiškiai, turėtų būti dar, manau, aiški nuoroda šioje įgyvenimo direktyvoje. Pranešėjos tekste to nematome. 11 straipsnėje mes labai aiškiai išdėstėme, jog būtina yra gerbti šiaurietiškai modelį. E, pirmieji sunkumai kilo būtent iš Laval bylos, kurios šaknis yra Skandinavijoje. Na ir iš tikrųjų daug neiškumų atsirado būtent dėl to. Toliau trečiam straipsnė mes e, pabrėžėme, jog e, samdyti darbuotojus vien tik tai tam, kad jie iš karto būtų kažkur tai komandiruoti, su komandiruoti, taip sakant, neturėtų apskaitai būti galima. Taigi šitie dalykai buvo aiškiai išdėsti mūsų patiktuose e, pakeitimuose. Vienas iš didžiausių straips, vienis stambiausių straipsnių, tai 912 straipsnį. Vėlgi, Mūsų pateiktas tekstas labai aiškiai viską išdėsto, devintam straipsnėje bandam užkirsti kelią e, galimybę piknaudžiauti arba apeiti pirminę direktyvą, jos nuostatas. Toliau kalbama apie tai, kas darytina, jeigu direktyva yra pažeidinėjama. E, mes pasakėm, kad šiame straipsnėje būtų pateiktas atviras sąrašas E, tuo tarpu turiu pasakyti, kad taip pranešėja pasiūlė atvirą sąrašą, tačiau <clears throat> e, taip pat atsirado nuostata šiam straipsnėje, kad valstybės narės e, išlaikydamas nediskriminuojantį ir proporcingą principą gali įtraukti papildomus elementus savo nuožiūrą, jeigu mm, galima. Tai yra, jeigu jis laiko, kad tai yra, tai yra reikalinga. Tačiau šiuo atveju labai sunku yra aiškiai apibrėžti, kas tai būtų, kokie kriterijai bus taikomi ir panašiai. Ir e, jeigu sąrašas bus atidaromas, jį kažkada teks vis tiek uždaryti. E, taip pat e, Hacking e, byloje e, buvo tam tikrų precedentų. E, E, kurie vėlgi rodo, kad visos šitos aplinkybės e, kartu pasvėrus leistų e, trečiame straipsnėje pateikti uždarą sąrašo, net ir sąrašo, kas mums yra neprimtina. Mes taip pat pasakome štai, kad visos šitos nuostatos turėtų būti pateiktos visuomenėje viename tinklalapyje. Nežinau, kodėl tai turėtų būti būtina prielaida, būtina nuostata. E, galbūt idealiam pasaulyje ir galima galvoti apie kažkokį tai vieną bendrą tinklalapį, tačiau šiaip jau aš manau, kad užtektų pasakyti, kad šitą informaciją turi būti teikiama e, pačiu patogiausiu, pačiu geriausiu būdu. E, tegu ir per kelis tinklalapius. Nežinau, kodėl būtina reikalauti kažkokio vieno bendro tinklalapio, pažiūrėjau, tokios šalies kaip Vokietija atveju, tai iš tikrųjų būtų labai sudėtinga gyveninti. Devintame straipsnė E, kalbam apie mm, papildomus dalykus ir tai, ką nacionaliniai inspektoriai turėtų įvertinti. E, mes manome, kad tai būtų visai logiška, ypatingai, kai žinome, kad jau kurį laiką pakybus yra neįsprendžiama problema dėl to, ar naudoti shell ar may formuluotę, tai yra privaloma ar nelabai privaloma sąrašą. Tai tame straipsnė. Toliau e, savo tekste mes mėginame išdėstyti aiškės nuostatas dėl subrangovo atsakomybės. E, mūsų požiūriu tai yra trumpesnis, geresnis, aiškesnis, koncentruotesnis variantas. Tikiuosi, kad e, įsiskaitę šį dokumentą e, kiti mus palaikys. Taip pat dėl ETUC e, noriu priminti, kad statybos darbuotojų federacijos FTC e, yra pateikusi savo pasiūlymų ir mes pamėginame jų nuomonę atspindėti savo pasiūlytose pakeitimuose, taigi noriu pasakyti, kad statybų sektoriaus darbuotojai mūsų nuomonę palaiko. Na ir nebesi, nebesiginsiu kiekvieną iš mūsų siūlomų pakeitimų, e, paminėsiu dar tik tai vieną dalyką, kurį kalbėjo Čabori. E, mes raginame, kad e, prieš pradedant darbą e, tiem panurijams menim turėtų būti pateikiamas pranešimas prieš penkias dienas. Ir e, perspėjame, kad tai gali būti, tai gali sukelti sunkumų tais atvejais, kada, pavyzdžiui, vykdomas remontas pagal garantiją. Tai buvo svarbi pastaba, aš grįžau prie šios temos, įsigilinau ir noriu pasakyti, kad pirminė direktyvoje 2.3 straipsnėje yra išlyga būtent šiam atvejui. <clears throat> tai jeigu kalbame apie garantinį aptarnavimą, kuris e, vykdomas e, atskirai, kitaip sakant, jam netaikoma šitos direktyvos nuostatos. Tai tiek būtų iš mūsų pusės komentarų. Ačiū toliau, Nadė Hirš, o po to Elizabeth Schröder. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pirmiausia padėkoti pranešėjai Buvo labai daug posėdžių, tie posėdžiai buvo ilgi, juose buvo labai daug popierių, kuriuos reikėjo perskaityti. Taigi uždavinys iš tikrųjų milžiniškas. Ir aš už tai noriu padėkoti pranešėjai, už tą didžiulį jos nuveiktą darbą ir labai gerą darbą. Visi žinojom, kad pozicijos labai išsiskiria, ypač pradžioj jos atrodė nesuderinamos. Bet mes irgi žinojom, kad turime kažkaip ieškoti kelių vieni link kitų, jeigu norime to bendro dokumento ir norime komandiruojamų darbuotojų sąlygų pagerinimo. Ir aš tikrai mačiau, kad pranešėja yra pasiruošusi priimti kompromisus ir mm, šiek tiek atsitraukti nuo savo pirminės pozicijos ir mes, liberalai, taip pat tikrai labai, labai daug kur nusileidome, tas raudonas linijas nuspalvojame iš pradžių oranžinę, paskui geltoną, galiausiai žalia spalva, tam, kad tik tai rastume kaip nors tų kompromisų, nes tokia ir yra kompromisų ieškojimo sistema ir dvasia. Na, ir man be ne pirmą kartą pasitaiko toks atvejis, kai pateikiami du skirtingi tuo pač, tais pačiais klausimais pateikiami du skirtingi kompromisai - pranešėjos ir frakcijos, socialistų frakcijos šiuo atveju. Na, galbūt ateityje ir buvo tokių atvejų, bet man atrodo, kad kai taip ilgai yra sėdima viename įvairiose posėdžiuose, sprendžiant tuos pačius klausimus, pačioje pabaigoje ateiti ir pateikti savo kitą pasiūlymą, na, nėra labai išmintinga ar labai gražu, bet yra kaip yra. Uh, tikiuosi, kad e, dar pavyks kažkaip tai čia susitarti. Liberalams yra visiškai aišku, kad reikia pirmiausia matyti mūsų bendrai tikslą. Tai yra bendra Europos darbo rinka, kurioje netaikomos protekcionistinės priemonės. Todėl socialistų frakcijos kai kurie pasiūlymai, kuriuos ir pateikia kaip teisinio aiškumo pasiūlymus, iš tikrųjų yra protekcionistiniai pasiūlymai kurie būtent ir užkirs kelia galimybė, galimybėms pasinaudoti tam tikromis direktyvos nuostatomis ateityje. Todėl tokių kompromisų mes tikrai neremsime. Buvo minėjimas, minimas ir interneto puslapio klausimas, interneto portalo klausimas. Esminis dalykas yra, kad reikia informacijos. Informacija turi būti teisinga. Ir klausimas, ar ta informacija bus pateikta vieningame portale ar kažkokiuose e, puslapiuose ar dar kur nors. Tai yra valstybių narių reikalas. Svarbu yra tai, kad visa informacija būtų kaupiama vienam, kažkuriame viename portale ir tai būtų centrinis informacijos portalas kokia yra esmė? Esmė yra tai, kad darbuotojas gali būti apsaugotas tik tai tuo met, jeigu jisai supranta, kas yra parašyta jo dokumentuose. Uh, Taigi informacijos klausimas čia yra tikrai esminis. Ir mes tikrai ir kalbinę įvairovę numatėme, norėjome, kad anglų kalba ir toliau liktų kaip tokia bendra, dėrybin, bendra kalba, kuri bus reikšminga, jeigu kalbam apie Europos Sąjungos darbo rinkos kūrimą ir su tuo susir turi sustaikyti ir atitinkamos institucijos. Taip, dabar devintas straipsnis tai ir kur kalbama apie pranešimą ir informavimą, notification. Čia kalbama, kompromisas yra to inform in advance, informuoti iš anksto. Ir tai yra tikrai labai silpna formuluotė, bet mes, na, šiaip netaip niurnėdami dar galime tam pritarti. Manau, kad atvir, tam tikro atvirumo čia tikrai reikia. Ir Jeigu tai dar labiau bus keičiama, tai man atrodo, kad mes tikslo nepasiektume ir kaip tik būtent paskatintume protekcionistinį požiūrį, kuriam mes kaip liberalai pritarti negalime. Negalime 12 straipsnis, kompromisas iš tikrųjų neblogas, valstybės narės gali naudoti savo egzistuojančią sistemą ir toliau. Ir valstybės narės gali įsivesti tokias sistemas, kokias, kokios čia yra siūlomos, bet neprivalo. To daryti gali taikyti savo senąją sistemą. Mes tiesiog nustatome tikslus, kad valstybėms, kad e, komandiruojamiems darbuotojams būtų mokamas atsinkamas atlyginimas, socialiniai mokesčiai ir panašiai. Taigi tikslas yra nustatytas, o kaip valstybės narės to tikslo sieks, manau, kad tai tikrai gali spręsti pačios valstybės narės ir šiuo atžvilgiu tas kompromisas yra tikrai tinkamas iš principo mes galime pritarti pranešėjos kompromisams ir manau, kad pavyks susitarti dėl šio dokumento rytoj, balsuojant, kad galėtume pradėti dėrybas su taryba, kurios taip pat bus nelabai lengvos, nes visi žinom, kad ten taip pat nėra vieningus nuomonės. Aš manau, kad mums, mūsų stiprybė kaip tik bus e, aiški pozicija viso komiteto poziciją, kurią remdamiesi mes galime eiti tiesiai prie dėrybų su taryba. Ačiū. E, Ačiū, Elizabeth Šrioter, po to Tomas Handel. Mėlėjai kolegos, jūs e, e, kalbėjote apie kompromisų pristatymą. Noriu priminti, kad per ankstesnius svarbius mūsų komiteto balsavimus jūs, jūsų grupė, pateikėte kompromisinių alternatyvių pakeitimų visam balsavimo sąrašui, netitinkančių to, ką pasiūlė pranešėja kaip kompromisinius pakeitimus ir ponė Kostelio apie tai kalbėjo. Taigi kiekvienas per savo vartus vertinam padėtį, bet mes turim dirbti konstruktyviai, sprendžiant tokį dosiją. Todėl manęs nestebina tai, kad uh, iki galo kai kurie žmonės ir grupės išlaiko tvirtas pozicijas. Būtent apie tas tvirtas pozicijas ir turim kalbėti. Elizabeth Schroeder. Ja, vielen Dank. Um, Dėkoju. Jūsų paskutinė pastaba kaip tik leidžia man pradėti nuo to, kad dėrybos, kad aš noriu pasakyti, kad dėrybos buvo tikrai labai konstruktyvios. Ir tą konstruktyvumą būtent ir garantavo pranešėja, nes ji buvo labai lanksti ir tą gali tikrai patvirtinti visi dalyvavę dėrybose. Ir iki paskutinio dėrybų etapo mes tikrai susitarėm dėl visų kompromisų 3, 3, 9 ir 12 punktas, punktai liko iki paskutinio etapo patys sudėtingiausi ir visi, kurie atėjo į, paskutinį, į paskutinės dėrybas ir kurie dalyvavo visose linktolinėse dėrybose, buvo pasiruošę įveikti ir šias paskutinės dar likusias kliūtis. Deja, tai nebuvo įmanoma, nes kaip tik tuo momentu buvo pateikti alternatyvus kompromisiniai pasiūlymai, dėl kurių niekas nesiderėjo. Ir tie kompromisiniai pasiūlymai yra tikrai gerokai toli nuo tobulybės. Ir jie buvo tiesiog pateikti nesiderėjus su mumis. Mes neturėjom jokios galimybės pasiderėti, pasikalbėti dėl to. Mes žaliai tokios galimybės neturėjome, mes ir negalėjome palyginti abiejų kompromisų paketų ir pabandyti susijęti juos ir pagaminti dar vieną bendrą kompromisą iš tų dviejų. Taigi tokių galimybių nebuvo ir nebuvo galimybės parengti kiekvienam straipsniui po vieną kompromisą, o būtų buvę gerai. Ir kadangi šios galimybės mes neturėjome, tai mes turėjome priimti kažkokį sprendimą, ką dabar darysim patekę į tokią keblę situaciją. Ir kaip mes nusprendėme? Mes nusprendėme laikytis savo linijos. Mes turėjome savo darbuotojų komandiravimo direktyvos versiją su tais prioritetais, kurie žaliesiems yra labai svarbus. Ir mes nutarėme laikytis šios žaliosios savo direktyvos versijos. Ir tai buvo mūsų pagrindas siekti kompromisų. Mūsų tikslas buvo sukurti nu, gerą teisės aktą, kurio būtų galima laikytis, kuris būtų tvarus, kuris būtų veiksmingas, kuris būtų pritaikomas gyvenime. Taigi mes turim laisvą vidaus rinką, atvirą vidaus rinką ir turime sukurti tokias teisės, tokias teisinės nuostatas, kuriomis vadovaujantis būtų galima lengvai orientuotis toje laisvoje rinkoje. Viena iš tokių nuostatų yra komandiruojamų darbuotojų socialinės apsaugos ir teisų užtikrinimas. Tai yra vienas iš esminių ir labiausiai mums rūpinčių dalykų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybės narės turi tam tikrą kompetenciją šioje srityje, direktyva tą numato ir valstybės narės privalo kontroliuoti, kaip laikomasi minimalių darbuotojams, darbuotojų teisių. Praktika rodo, kad jeigu kontrolė nevykdoma ir jeigu situacija, situacijai keičiantis nuostatos nekeičiamos, tai jos tampa neveiksmingomis ir tai ima kenkti būtent darbuotojams ir silpniausiems šios visos komandiravimo grandies nariams. Todėl mes manėme, kad trečiajame straipsnėje reikia numatyti pakankamai veiksmų laisvės, tam, kad galima būtų prisiderinti prie kas kart vis besikeičiančios situacijos, nes kitų atveju teisė bus neveiksminga. Taigi mes priešinomės tam, kad būtų pakeista pirminė direktyva, pakeitimo direktyva ir kad būtų kad būtų pakeistas kompetencijų pasidalymas, taip kaip jis numatytas valstybėse narėse, o tai yra, nar... tai yra sutartyse, o tai yra valstybių narių kompetencija ir mes tikrai nenorėjome numatyti komisijai naujų įgaliojimų šioje srityje. Tai yra mūsų išeitinė pirminė pozicija, kurios mes siekėme, kom, ieškodami kompromisu. Uh, ir stengiamės, kad kiekvienas teisės aktas, kiekviena nuostata atitiktų mūsų šias nuostatas. Ir būtent remdamiesi šią pirminę savo poziciją mes svarstėme, kokius kompromisus mes galime paremti ir kurių ne. Dėrybos dar nesibaigė. Ir man atrodo, kad dar yra šiek tiek erdvės ieškoti sprendimų. Man atrodo, tą labai svarbu pastebėti ir įvardinti, nes būtent, sakykime, devintam straipsnėje mums tikrai reikia atviro sąrašo. Mums nereikia jokių griežtai nustatytų įsipareigojimų, nes įsipareigojimai reikš, kad tai, kad tai bus kad tai taps uždarų sąrašų ir man atrodo, kad žodis šel ten tikrai netinka. Tačiau devintas straipsnis yra tiesiogiai susijęs su kompetencijų pasidalymu tarp, tarp komisijos ir valstybių narių. Ir tai susijęs su penktuoju pirminės direktyvos straipsniu. Ir klausimas yra, ar jis liks, ar jo nebus. Dabartinėme kompromisinėme pasiūlyme yra, toks, yra tokia formuluotė, kuri vadina, kur ir yra žodžiai in advance, kurį siūlo liberalai. Ir valstybės narės tam, kad sužinotų, kas vyksta kitose valstybėse narėse. Tai yra ketvirtasis straipsnis pirminėje direktyvoje ir tas straipsnis yra tikrai prasmingas. Tokį pasiūlymą teikia ir Danuta pačioje pradžioje. Taigi, aš remčiau tokį pasiūlymą. Bet įrašius žodžius in advance sukuriama labai sudėtinga teisinė situacija. Tampa visiškai neaišku ar valstybė narė privalo reaguoti, ar gali reaguoti. Taip mes sukūrėme galimybę apeiti teisės aktą. Man tiktų labiau formuluoti without delay, be jokio dėlsimo tai atitiktų ketvirtąjį buvusios pirminės direktyvos straipsnį, tai reikštų, kad informacijos, keitimasis informacija bus veiksmingas, reiškia, kad valstybės narės bus įpareigojamos laiku teikti informaciją kitoms valstybėms narėms, kad jos galėtų sužinoti apie pasikeitimus ir komisijai tenka koordinacinis vaidmuo, kuris ir yra jai iš tikrųjų pats svarbiausias. Kitokio komisijos vaidmens šioje situacijoje aš neįsivaizduoju, Tai yra tikrai kertinis klausimas mums. Būtent čia dėl šio klausimo iš tikrųjų ir priklausys galutinis mūsų frakcijos sprendimas. Tai yra labai svarbu, tą norėjau labai ištamiai paaiškinti, dėl to sugaišau galbūt šiek tiek daugiau laiko ties šiuo klausimu. Trečias straipsnis. Mums ta versija, jo kurią teikia pranešėja, yra priimtinesnė geresnis, aiškesnis. Yra šis straipsnis pranešėjos versijoje, negu tas, kuris yra pateiktas e, alternatyviame kompromisinėme pasiūlyme, jis, o pastarasis yra pakankamai neaiškus. Dvyliktas klausimas mums žaliesiems yra grinai politinio pobūdžio klausimas. Yra visiškai aišku, kad mes padarėm labai daug nuolaidų dėrybose ir pranešėja taip pat daug kur nusileido, bet jeigu man reikės apsispręsti politiškai, kas yra geresnis teisėkros aktas. Taigi be geresnis man yra tas, kai yra kalbama apie bendrą atsakomybę, general liability, kai jau ta atsakomybė yra numatyta pačiame pirmajame, pačioj pirmoji stadijoje. Aš tikrai noriu pabrėžti, kad pranešėjos kompromisas yra geresnis. Mes dėrėjomės dėl jo ir tai tikrai yra geresnis pasiūlymas negu tai, ką siūlo komisija. Tai turės įtakos mūsų balsavimui bet kuriuo atveju. Na, bendrai paėmus, rytoj vykstantis balsavimas bus chaotiškas, gaila, Bet aš tik noriu pabrėžti, kad tas balsavimas chaotiškas bus tikrai ne dėl to, kad kažką netai padarė pranešėja. Priešingai, ji padarė viską, kad balsavimas būtų kitoks. Bet yra kaip yra. Tomas Hendelio, paskui sugrįšim prie tų kalbėtojų, kurie nėra šešėliai pranešėjai. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tokia direktyva rengiama tik tai tuo met, kai norima sustiprinti darbuotojų teises, kadangi suvokta, kad dabartinė direktyva nepakankamai tą daro. Taigi, bet kuriuo atveju, jeigu mes nepateiksime geresnės direktyvos, tai nėra prasmės apskritai apie tai kalbėti. Ir tai, kas siūlo komisija, nėra geresnė direktyva, todėl mes tam nepritartume. Ir kompromisai, kuriuos parengė pranešėja, mums yra nepakankami. Ir aš atkreipsiu dėmesį tik į tris dalykus nes nėra laiko. Trečiasis punktas, tai kas susijęs su Roma 1, palankesnėmis sąlygomis ir panašiai. Nėra pakankamai aišku, kaip tie santykiai turėtų iš tikrųjų būti derinami. Roma 1 numatyta, kad priimančioji valstybė taikys savo darbo sąlygas, bet ten trūks, ten nėra numatytų kolektyvinių susitarimų. Tai yra tokia skilė. Todėl tai, kas čia pateikta, yra nepakankama. Tais atvejais, kai įrodymo teisė arba prievolė visuomet tenka darbuotojui. Darbuotojas ir dabartinėje padėtyje, ir ateityje, jeigu viskas taip bus, kaip čia numatyta, privalės pateikti įrodymus pats, taigi ta našta teks tik tai jam o tą reikėtų pakeisti. Devintas straipsnis. Mes buvome prieš pranešimą, tai dabar pakeita, pakeista, ne va tai pakeista, bet tas pakeitimas yra tik tai šorinis, mums to nepakanka. Tik atviras sąrašas ir besąlygiškai atviras sąrašas gali būti pakankama priemonė atsižvelgti į darbo rinkos raidą ateityje. Mes kaip teisės aktų, Europos teisės aktų leidėjai žinom, kad kol rengiam naujus teisės aktus, daugybė kitų žmonių valstybėse narėse jau galvoja, kaip juos būtų galima apeiti. Taigi kontrolės mechanizmų atviras sąrašas yra tikrai labai reikalingas. Valstybės narės privalo turėti tas galimybės tokios teisinės savogos kaip nediskriminuojantis ar deramas yra tikrai nepakankamos, nes jos atveria labai daug galimybių įvairiai jas interpretuoti. Na ir paskutinis ta bendra rangovo atsakomybė. Tai yra tik tai gražus pavadinimas. Neva bus laikomasi e, visų nuostatų ir subrangovai taip pat turėtų to laikytis, atsižvelgdami į bendrą atsakomybę, bet tai yra tik tai uh, pagražinantis pavadinimai, bet konkrečiai, kaip, kaip tai turėtų veikti ir kaip ta atsakomybė turėtų pasiskirstyti, nėra numatyta, todėl ir pats atsakomybės principas tampa labai silpnas. Mes esame tikrai arčiau kitų kompromisinių pasiūlymų negu tuos, kurie pas, kuriuos pasiūlė pranešėjai ir atitinkamai balsuosime vienas straipsnis vis dėlto e, mūsų kompromisinėme pasiūlyme buvo neteisingai e, pateiktas, tiksliau jo nėra ir aš, e, tai yra MM3 pakeitimas, 12 straipsnis, galbūt sekretariatas dar galėtų į tai atsižvelgti, mes tikrai laiku pateikėme tą pasiūlymę. Ir aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ateities dėryboms, kad mes dar pateiksime šiuo klausimu savo vieną pakeitimą. Ačiū. Taigi periname prie kitų kalbėtojų. Gal kiekvienas iš dabar kalbėsiančių galėtų šiek tiek trumpiau kalbėti negu šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, Saja. Thank you, Madam Chair. I... Ačiū. Ačiū, pininkė. Kalbėsiu savo gimtą kalbą, nes galiu tai daryti šiame sutikime. Taigi noriu padėkoti sekretoriato už tai, už tik tai, kad tai organizavo. E, taigi, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjų ir šešėliams pranešėjams, kurie mėnesį dirbo, kol rado bendrą poziciją. Ir dėl to labai apmaudu, kad per pastarąsias keltą savaičių staiga visas šitas darbas tarsi nuėjo niekais. Ir mes dabar turime du kompromisų rinkinius, dėl kurių teks balsuoti rytoj. Mano požiūriu, tai pasiunčia blogą signalą tokia situacija, kada bendrai mūsų komitetas laikosi vizijos, jog e, komandiruotų darbuotojų direktyvą reikia vykdyti geriau. Ypatingai kalbame apie piknaudžiavimą ir tam tikrų jos nuostatų bei reikalavimų vengimą. Visų pirma, straipsniai, kalbantis apie teisę informaciją, ketvirtas, penktasis straipsniai, taip pat e, straipsnį 6.8 apie administracinę bedradarbiavimą. Čia aš tikrai nuoširdžiai norėčiau, kad e, tegu ir vėlai naktį, bet pavyktų rasti kompromisą. Juk mes kalbame apie administracinės procedūras, teisę, informaciją ir, na, iš tikrųjų, tai neturėtų būti toks jau politizuotas klausimas. šešėliniai pančiai aiškiai pabrėžia, kad 9, 12, 3 straipsniai yra patys tokie karščiausi politinių atžvilgių. Trečiasis straipsnis kalba apie piknaudžiavimą ir nuostato pėdinėjimą. Labai svarbu, kad e, iš tikrųjų tas sažiningo komandiravimo įvertinimas būtų holistinio pobūdžio, kaip tą pabrėžė ir pranešėjas. Ir čia aš norėčiau pabrėžti, kad komitetas kėlė tokias problemas, kaip pavyzdžiui, vadinamusios pašto dėžutės kompanijos arba nesažininkai beselgiantis e, privačiai dirbantis asmenis Taigi, kalbant apie nacionalinės kontrolės priemonės, labai svarbu, kad sąrašas liktų atviras ir nacionalinės valdžios institucijos galėtų naudoti įvairias priemonės, siekdamas nustatyti, ar komandiravimas yra iš tikrųjų teisėtas ir sąžiningas. Šios priemonės turi būti pagrystos, proporcingos ir nediskriminacinio pobūdžio. Šių žodžių interpretavimas taip pat kelia nerimą. Mano nuomonė mes turėtumėm pasiekti teisinio aiškumo, e, kaip šios savokos bus iš tikrųjų traktuojamos. Ir labai svarbu, kad nacionalinės administracijos institucijos e, vienodai traktuotų tiek savo šalyje veikiančias bendrovės, tiek kitų šalių bendrovės. Tai yra neturėtų būti kelmi kažkokie specialūs reikalavimai taikomi tik tai užsienio bendrovėms, kurie netaikomi vietiniams bendrovėms, nes kitaip tai jau yra protekcionizmo politika. Ir tada iš tikrųjų e, komisija iš esmės turėtų vertinti, ar tos nacionalinės procedūros yra diskriminacinio ar nediskriminacinio požiūrio. Po Labai svarbu suprasti, kad turime 27, o labai netolimai ateiti bus jau 28 e, valstybės narės ir tik tai kelios iš jų e, prisiema normalią atsakomybę dėl e, savo bendrojų veiklos. Taigi aš manau, kad šitas įtiš tikrųjų reikėtų greitai sureguliuoti. Ačiū. Tomas man dabar kalbės, po to Šerfal. Čiabaury, įskėdut du mum intervals. Ar dar kas nors norės kalbėti? Ne. Puiku. Man. Tomas man. Merci, madame la présidente. Ja, es gibt ja mal... Ačiū, pirmininkė. Būna sudėtingų situacijų. Kiekvienas nori, kad jam plotų, kiekvienas nori būti pats geriausias, kiekvienas nori aiškios linijos ir panašiai. Sarė jau aiškiai pasakė, ir Elizabeta aiškiai pasakė, ir kiti aiškiai pasakė, mes neturim aiškių linijų. Ir kodėl mes jų neturim? Aiškios linijos čia negali būti, kadangi frakcijose mes taip pat esam susiskaldžiusios nuomonės ir Natija Hirš taip pat norėčiau pritarti. Bet kai tu sakai taip, mes e, mėginame čia kažkokiu prastumti protekcionistinių pasiūlymų, tai netiesa. Mes norime, kad būtų užtikrintos protingos darbo sąlygos, kad kiekvieno ir kad ir siunčiančioje ir primančioje salėje būtų garantuojamos vienodos sąlygos darbuotojams. Tai yra pagrindinė mūsų mintis. Ir todėl noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už darbą. Aš dažnai kalbėjau su Danuta, kalbėjau su kitais šešėliniais pranešėjais, nes norėjau sužinoti, ar pavyks susitarti dėl bendros pozicijos ar ne. Ir dabar, kai pabaigoje Elizabet sako, kad balsavimas bus chaotiškas, tai aš tam pritariu. Pirmininkė. Mėloji pervanš, ar nėra kokios nors galimybės? Tai yra mano tikrai toks pasiūlymas ar nėra galimybės nukelti visos šitos istorijos vėlesniam laikotarpiu. Kodėl? Todėl, kad mes esam taip susiskaldę, kad nėra jokios vilties dabar pasiekti kompromiso. Buvo bendra spaudos konferencija ir buvo daug labai bendrų posėdžių. Bet sakyti, kad dabar mes turime tik tai arba arba pasirinkimą, tai netiesa. Pavyzdžiui, 3A siū, socialistai siūlo, kad valstybės narės gali taikyti kitus kriterijus, jeigu jie numato, jeigu tie kriterijai, kurie bus taikomi, bus nediskriminuojami, aš tam galėtų, galėčiau pritarti. Tai yra geriau negu kad pasakyti, kad juos turi patvirtinti e, atitinkama institucija sakykime, pakeisti žodį notification į žodį information taip pat yra labai didelis žingsnis pirmin. Pritariu Elizabet, kuri žaliųjų pusės pasakė, kad sutinka su information pakeitimu ir kad turi būti atviras sąrašas ir panašiai. Bet ne viskas čia tinkamai, nes valstybės narės veikia skirtingai, mūsų patirtis yra skirtinga ir mes turime dabar kažkaip tai garantuoti, kad nepasiūsime neteisingo signalo valstybėms narėms. Galbūt mes turim kažkaip vis tiek siekti bendro kompromisinio pasiūlymo, kuris būtų realistiškas. Galbūt dar vertėtų susėsti didesnių būrių ir padiskutuoti. Mes kartais norime balsuoti tokio tu, ta, kovinga dvasia, kaip sakant, bet dabar tai nėra svarbiausias dalykas. Mes tiek daug jau pasiekėme, sakykime, 12 straipsnis, kai aš dabar žiūriu į tai, kas yra generalinio rangovo atsakomybė Vokietijoje ir tai, kas siūlome čia, mes niekaip negalime rasti čia kažkokio kompromiso, čia neįmanomas kompromisas, mes negalim, negalime, kad valstybės narės e, atsisakytų taikyti tą sistemą apskritai, nes tai tada tikrai pakenks darbuotojams. Ir aš manau, kad yra visiškai suprantama, kad žmogus gali būti neapsisprendęs ir gali e, dvėjoti tarp vienos ar kitos pozicijos. Juk yra laiko iki rugsėjo mėnesio, galbūt galima būtų padaryti dar vieną bandymą ir atsižvelgti į visas tas geras pastabas, kurios buvo išsakytos antrojų kompromisu. Aš tikrai labai norėčiau, kad taip būtų įmanoma. Matau, kad per man špurto galva, taip, galbūt formaliai tai ir neįmanoma, bet aš noriu pasiūlyti siūlyti tą kovą nutraukti, kovą tarp A ir B kompromiso tam, kad nereiktų rytoj išgyventi to chaotiško balsavimo. Ar tikrai nebūtų įmanoma tai padaryti? Chers collègues, puisque vous m'interpellez dans ma... Mėly kolegos, kadangi jūs į mane kreipiatės kaip iš šio komiteto pirmininkė, aš noriu iš karto sureaguoti. Dėkoju, kad mūsų komiteto vicepirmininkas e, savo pasisakymę bandė paefektyvinti mūsų darbo organizavimą. Kolegos, noriu priminti, kai aš pažvelgiu į mūsų komiteto kompetencijos sritį, tai nuo pat pirmos dienos, kai pirmininkas Varoso buvo išrinktas antrai kadencijai, e, išriškėjo du svarbus dosie, kurie atiteko mūsų komiteto kompetencijai. Pirmąjį dosiją Europos komisija e, atmetė, sakydama, kad yra būtina konsultacija, bet mano nuomonė ji yra e, perteklinė su socialiniais partneriais, žinant, e, koks darbas turi būti atliekamas. Taigi mes atlikome e, šį darbą, negavę gairių, kaip dirbti. E, ponas Baroso buvo išrinktas ir iš karto įsipareigojo e, atlikti tam tikrus darbus. Kai kurios valstybės narės, kai kurie deputatai Europos parlamente, kai kurios politinės frakcijos norėjo, kad direktyva būtų peržiūrėta. Lygiai taip pat e, buvo pradėta kalbėti apie direktyvos interpretavimą. Pirmininkas Baroso ėmėsi aktyviai šio klausimą spręsti ir tai E, buvo jo komisijos, jo kadencijos labai didelis akcentas. Jis sakė, kad darbuotojų komemoravimo direktyvos peržiūra yra jam pagrindinis prioritetas. Dabar beliko mažiau negu metai iki mūsų kadencijos pabaigos. Diskusijos tarp šešėlinių pranešėjų yra miglotos. Juose negali dalyvauti visas komitetas, tik darybų komanda. Ir tos šešėlinių pranešėjų diskusijos uždaros vyksta jau mėnesių mėnesius. Net negalėčiau tiksliai suskaičiuoti, kiek įvyko šešėlinių pranešėjų posėdžių. Bet aš žinau, kad gana daug. Ir e, bent jau kiek aš žinau iš kitų dalyvavusių šešėliniuose praneš, pranešėjų posėdžiuose, Ten buvo dirbam nepakankamai efektyviai, nepakankamai konstruktyviai, kad būtų pasiekta reikalingų tikslų. Sakoma, kad labai daug plepama, daug kalbama, bet nėra siekiama kompromisu. Ir jeigu nėra kompromisu, tai kas? Pozicijos išsiskiria. Aš pažįstu dėrybų taktiką. Kolegos, aš esu tokia pati kaip jūs. Turiu šiokios tokios patirties. Ir aš puikiai žinau, kad egzistuoja ir delsimo taktika. Europos komisija socialinėje srityje tą puikiai pademonstravo. Aš žinau, kad mes patys irgi galime kartais pasiduoti tokiai praktikai. Ir jeigu mes turime nors vieną galimybę pasiekti šio tekslo, tiksto, teksto tikslus iki mūsų kadencijos pabaigos, tai mes tos galimybės turime nepraleisti. Aš esu daug kartų prašysi, kreipdamasi į pranešėją, kreipdamasi į mūsų grupę, kad pranešimas būtų patvirtintas. O dabar viskas tarsi baigta. Kartą iš jūsų pusės, kartą ir iš savo frakcijos pusės aš girdėjau tokius dalykus keletą kartų. Prašiau, kad tai būtų. Parlamento darbo tvarkos taisyklėse nėra niekur parašyta, kad prieš einant balsuoti plenarinėme posėdėje ar komitete reikia turėti konsensusą. Jeigu mes nesutarėme, mes atspindime tą nesutarimą ir einame balsuoti nesutardami. Bet aš nenoriu būti, e, nenoriu laikytis tokios pozicijos, kad nereikia dėrybų, nereikia diskusijų su taryba. Ir prašyčiau nesikreipkite mane, prašydami, kad reikia dar vienos dienos ar panašiai. Dabar nustatytas tvarkaraštis bus išlaikytas ir balsuosime rytoj. Richardas Falbr ir paskui čia buvo Uri. Here. A děláme, co děláme, postavení těch lidí, kteří budou vysíláni, se výrazně nezlepší. komandiruojamų darbuotojų būklė dėl šio dokumento nepagerės ir mane stebina pranešėjos agresyvumas, su kuriuo ji kovoja su kiekvienu socialistu ir profsąjungų pateiktų pasiūlymų. Jeigu nebūtų buvę socialistų ir profsąjungų, tai mes tikrai nebūtumėm atėję ten, kur dabar esame, nebūtų buvę Europos socialinio modelio, O dabar tam socialiniam modeliui tenka patirti tikrai daug puolimų. Žinoma, kiekvienas turi turėti savo nuomonę, bet jūs neturite teisės neikti kiekvieną mūsų pasiūlymą, vadindama jį chaotišku. Kas mums yra svarbu? Mums yra svarbu užkirsti kelią socialiniam dempingui. Aš esu iš Čekijos, pas mus vyrauja mafija ir kapitalizmas, Ir aš manau, kad visoms buvusioms socialistinėms valstybėms sekasi panašiai. Mes turime turėti instrumentų kovoti su tuo. Kodėl mums netiko sprendimas? Tas sprendimą, teismo sprendimas pasakė, kad Švedijos profsąjungos padarė klaidų blokuodamos fabriko gamyklos veiklą. lygi tol profsąjungų veikla buvo vertinama pagal įlo standartus ir būtent įlo pasakydavo, ką profsąjungos gali daryti, ką ne. Ir dabar profsąjungos, žinoma, bijosi, kad padėtis pablogės. Valstybėse narėse jos jau pasiekė tam tikro, valst, tam tikro atlyginimų lygio ir tikrai nenori, kad dabar iš, būtų, iš jų būtų atimta, atimtos teisės vykdant socialinį dempingą ir kad atlyginimai dėl to vėl imtų mažėti. Tai yra mūsų pagrindiniai motyvai, todėl aš priešinsiuosi jūsų puldinėjimams, jūs nuolat mus puolate, jūs sakote, kad mūsų visi pasiūlymai į esą jau yra numatyti, bet tai netiesa, tai tikrai nepadeda ieškoti kompromiso. Bet paskutinis sakinys visuomet, kai šiame komitete mes stengiamės kažką surasti, kas tiktų, būtų priimtina visoms valstybėms narėms, visuomet valstybės narės pradeda rėkti, šaukti subsidiarumas, tradicijos ir panašiai. Ir galiausiai mes nieko nepriimam. Todėl mes esame sukūrę ir atviro koordinavimo metodą, bet ir jis čia nepadeda. Taigi meskime tas iliuzijas ir imkime darbo. Mais c'est tout terminé. Bon. Alors, ciao. Ar dar kas nors nori pasisakyti, klausė pirmininkė, ponas Čiabe Oris, paskutinis. Ačiū, ponė pirmininkė. Nebenorėčiau kartoti to, ką sakė anksčiau kalbėsiu. Tiesiog porą bendro pabučio pastebėjimų. Aš esu stikinęs, kad visų pirma nėra čia ko baksnuoti pirštais vieniems į kitus. Didžiausia problema yra ta, kad skirtingos nuomonės ne, ne tik tarp politinių frakcijų, bet ir kaip Tomas man minėjo tarp atskirų asmenų yra tiesiog labai skirtingos. Atrodo, yra problemų su vokiškoju vertimu. Kažkas nepaspaudė kanalo mygtuko turbūt. Taigi pradėsiu iš pačių. Taigi nemanau, kad turėtumėm dar kartą viens kito čia badyti pirštais. Uh, Yra situacijų, yra klausimų, yra temų, kur tarp mūsų yra didžiulis atotrukis, kadangi turime labai skirtingų nuomonių. Be viso to, šie skirtumai nebūtinai reiškia tam tikrą atotrukį tarp politinių frakcijų, bet e, yra susiskaidimo taip pat ir politinių frakcijų viduje, tarp atskirų valstybių atstovų ar panašiai, kartais netgi susidaro įspūdis, kad tai yra kažkoks tai ginčas tarp rytų ir vakarų, nors aš taip nemanau. Jeigu mes kalbame apie darbuotojų komandiravimą, e, jų judėjimą, aš manau, kad daug daugiau tokių darbuotojų, tiesąkant, keliauja tarp įvairių valstybių vakarų Europos valstybėse, negu tai daroma rytų Europoje. Ir e, kai kurios valstybės e, kalba apie socialinį dempingą, man atrodo, tam be abejo turime rasti reikiamą atsvarą. Danuta iš tikrųjų daug pastangų padėjo rengdama šį pranešimą, jinai išbandė viską, kas įmanoma, jinai praktiškai išjudino tiesiog visus akmenis, mėgino suderinti išsiskyrusias nuomonės, mėgino rasti kompromisų. Na ir siekiant kompromiso, kartais būna sunku apskritai mm, išlaikyti kažkokią aiškę poziciją. E, mes matėme, kad yra daug geros valios, mes keitėme, dar kartą keitėme ir vėl keitėme kompromisų tekstą ir dėl to jie irgi tapo tokie savoškai atskiesti, beformi, lyginant su to, kas buvo iš pradžių. Mes galime kalbėti apie tai, kad balsavimą galima atidėti, tačiau vėlgi įsiklausykite į Tomo žodžius. Aš sutinku, kad neturime būtinai reaguoti į tarybos poziciją, galime laikytis savos pozicijos. Tačiau bet kuriuo atveju neišvengsime tolesnių darybų su taryba. Jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie fondą skurdžiausiams gyventojams, Vėlgi mes galime turėti savo lūkesčių, mes galime būti parengę savo pozicijas, tačiau taip pat žinome, kad tam, tikri, tam tikra pažanga galima EPSCO komitetuose, tačiau e, šiuo atveju neturime bendros pozicijos dėl darbuotojų komandiravimo. Mes taip pat žinome, kad taryba nėra pasirengus pati priimti sprendimą. Be abejo, mes negalime už tarybą priimti kažkokių tai sprendimų. Tai yra dalis apskaitai bendro paketo, kaip racionaliai spręsti šias problemas. Nebesileisiu smulkmenas, tačiau tie straipsniai, vėlgi, tačiasis 9 ir 12, dėl kurių daugiausiai ir vyko nuomonių skirimų, jie sulaukė labai gilių diskusijų, pozicijos čia labai nutolusios. Ir daugiausiai nacionalinė pozicija čia lėmė vienu ar kitų nuomonių suformavimą. Taigi nemanau, kad pavyko rasti tinkamą sprendimą. Kartais matome, kad e, atsiranda tam tikras uždėlstumo efektas. E, visi, kas studijavo teisę universitete, turbūt žino, kad e, kartais sunku pasiekti teisinių pasikeitimų, tačiau kitą vertus, jeigu neiksime teisinių pokyčių būtinybę galime sukurti e, anarchiją. Taigi, e, tokia jau yra mūsų medžiagas, toks, to, to, toks jau mūsų darbo pobūdis, mes negalime ignoruoti akivaizdžių dalykų ir turime siekti tų teisinių pakeitimų. E, kalbant apie devintą straipsnį, pavyzdžiui, iškyla rimtus pavojus, kad mes apsunkinsime žmonių, kurie tiesiog atlieka savo darbą, darbo sąlygas manau, kad bet kokio sąlygom, e, bet kokiu atveju negalima e, stabdyti darbuotojų veiklos galimybių. E, tačiau tada labai sunku pasiekti sutarimą. Ir aš tikrai vertinu Danutos pastangas, šiuo atveju vėlgi neturėtumėm kelti klausimo, ar pranešėja palaiko ir nepalaiko profsąjungų rekomendacijas. Mes kalbame veikiau apie tai, kad profsąjungoms ketinama suteikti galiojimus, kurie beveik tokio pat platus kaip valdžios institucijų. E, mes neteigiame, kad turi susitarti, stebėti, kaip e, savo, valdžią, savo, savo veiklą vykdo tinkamos valdžios institucijos, mes turėtumėm išlikti bešališki stebėtojai ir viską vertinti objektyviai. Tačiau šiaip taip nereikėtų tirštinti spalvų. Aš manau, kad e, jeigu vyks balsavimas dėl kompromisinių paketų, Ir jeigu pirmininkė, jūs matote, kad iš tikrųjų pozicijos tiek yra nutolusios, kad vargu ar galima tikėtis kažkokio tai jų e, suartėjimo ką mes pasieksime atidėdami balsavimą. Galbūt yra tam tikros racijos sakyti, kad mums reikia šiek tiek daugiau laiko, e, turėtumėm apsispręsti dėl pačių geriausių sprendimų vieno ar kito klausimo ir galbūt e, išlošus laiko būtų daugiau galimybių tai padaryti. Šiaip ar taip noriu padėkoti pranešėjai už tikrai herakliškas pastangas, rengiantis šitą dokumentą ir kompromisus. E, Ir taip pat noriu pasakyti, kad e, kai kalbame apie direktyvą, gyvenimo direktyvą, neturime vien tik tai kaltinti komisijos, kad nevyksta jokia pažanga. Jeigu kalbame apie e, nepajudinamas pozicijas, kurių laikosi viena ar kita valstybė. Mm, na ir nežinau, ar vertėtų čia kalbėti apie tai šiame kontekste, nes tai jau nebe teisėkuros darbas. Uh, E, tai jau nebe, nebesai mūsų darbo kontekstas, tačiau bet kuriuo atveju, ko gero, kompromisų dar ilgai teks siekti. Tokia situacija buvo jau prieš penkerius metus ir galų gale e, reikia kažkokiu tai būdu atsižvelgti į darbuotojų teisės ir užtikrinti, kad jų būtų laikomas. Ačiū. Ponas Serkas. No, señora presidenta, porque se ha suscitado. Pone pirmininkė, tik 30 sekundžių bet e, buvo iškilęs visas klausimas, ar reikės balsuoti ar ne. Ir aš norėčiau, kad socialistų pozicija būtų visiškai aiški. Daug kartų mes esame gerbiamos pirmininkės atidėti balsavimą, kad mes galėtumėm susitarti. Bet tas buvo neįmanoma. Ir dabar paskutinis šansas. Tai yra susijęs su mūsų pagarba patiems savo ir tarybai. Turime balsuoti, paskui pasikime, palikime šiek tiek laiko diskusijai demokratijos labai ir po to ateis laikas priimti sprendimą. Užsitikrinkime, kad nesielgtumėm taip kaip komisija. Atėjo laikas Europos parlamentui e, suformuoti poziciją ir dauguma turi nugalėti. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau išsakyti keletą esminių pastabų. Pirmiausia, dėl šiai, šios direktyvos keliamų uždavinių. Čia Baury sakė, kad nereikia e, kliudyti darbuotojų komandiravimui, nereikia kurti kliūčių. Nepamirškime, koks yra šios direktyvos tikslas. Ši direktyva turi leisti laikiną darbuotojų komandiravimą vienam ar kitam paslaugų suteikimui. Jau šiandien mes peržiūrėjome šios direktyvos interpretaciją, mes suprantame, kad laikinas e, darbuotojo komandiravimas vienam darbui, vienom, vienos rūšies paslaugų suteikimui yra būtent visiškas šios direktyvos tinklas. Mes e, nekalbame apie nuolatinį mobilumą, kuris destabiluoja darbo rinką valstybėse, ku, į kurias, e, iš kurių valsuo, dar, darbuotojai išvažiuoja. Ir kai mes e, kalbame apie Europos socialinį modelį, sakome, kad jis yra trapus. Todėl labai svarbu e, ir aš manau yra visai normalu e, šiai direktyvai skirti daug dėmesio. Kaip ir Europos komisija, taip ir Europos parlamentas turime atsako, apsimti atsakomybę už šios direktyvos tikslus. Mes turime galvoti ne tik apie socialinę pusę, bet ir apie politinę pusę. Dabar dėl balsavimo. Jis vyks rytoj. Vadinasi, liko 24 valandos tiems, kurie nori išsakyti savo poziciją, jeigu nori. Bet balsavimas įvyks rytoj. Dabar ar reikės ar nereikės laukti tarybos? Aš jau sakiau, visi įmanomi keliai yra. Gali būti, kad Europos parlamentas uh, jau, tai, atsiprašau, taip yra, kad Europos parlamentas balsuoja gerokai anksčiau negu taryba. Kitais atvejais būna, kad balsuoja po tarybos. Kiekviena institucija yra autonomiška, ji turi savo darbo ritmą. Mūsų darbo ritmas šį kartą buvo rimtas. Mes organizavome šešėlinių pranešėjų susitikimus. Ir aš girdėjau labai daug e, žmonių sakant, kad tie susitikimai buvo labai intensyvūs, ilgi, visi labai daug kalbėjo, išsakinėjo savo argumentus. Taigi, e, kai sakoma, kad reikia palaukti tarybos, aš niekada nesutiksiu su tuo. Mes, kaip teisės aktų kuriejas, esame autonomiški. Dar vienas dalykas. Pranešėja girdėjau sakant, kad e, dažniau negu komisijos pirmininkas, tiesą sakant, jį tą padarė. Ji Ir aš jums, kaip socialistų frakcijos narė, gerbiamą pranešėją, noriu pasakyti, kad socialistai siūlė, kad darbuotojai būtų laisvai atstovaujami be jų uh, sutikimo. Aš e, manau, kad tai sukels nemažų sunkumų. Aš mačiau, kokia, pavyzdžiui, buvo Lenkijos darbuotojų padėtis uh, Le, uh, Prancūzijoje. Uh, jų darbo sutartis buvo parašyta angliškai, patys darbininkai tos sutarties perskaityti negalėjo. Aš mačiau, kokios jų buvo darbo sąlygos. Tie žmonės nebuvo atstovaujami. Ir aš mačiau, kaip jie apsidžiaugė, kai labai nedidelė nevyriausybinė organizacija, e, kurioje buvo lenkiškai kalbančių žmonių, jų išklausė, juos išgirdo. E, jų atlyginimo lapelėje e, buvo išskaitoma tam tikra suma socialinių mokesčių bet jie nežinojo, kas tai yra. Todėl mes turime suprasti, kad tokie žmonės yra labai prastai atstovaujami, o komandiruotų darbuotojų atveju atstovavimas yra gyvybiškai svarbus. Aš e, socialistų poziciją spindžiu šiuo klausimu. Tai yra esminis aspektas. Mes visi, e, kalbėdami apie žmogaus teisų hartiją, sakome, kad turi būti surašytos teisės į profsąjungas, teisė į atstovavimą kaip darbuotojo. Todėl mes negalime atskirti realių teisių ir formalių teisių. Jeigu mes kalbame apie realiasias darbuotojo atstovavimo teisės, tai mes privalome laikytis socialistų pateiktų pakeitimų šiuo klausimu. Dar vienas dalykas, kurį aš noriu pasakyti. Aš apgailestauju, tai kreipiuosi į dvi grupės, į dvi frakcijas, nes e, joms atrodė, e, kad e, nėra svarbu paminėti tokias, tokius žodžius kaip solidarumas ir bendrumas. Galiu pasakyti, kad e, mūsų komitete e, matėme labai daug įdomių ir svarbių pasisakymų. Ir matau, kad dabar per dėrybas mūsų pasiekti kompromisai e, silpsta. Mes turime pasakyti aiškiai, kokia yra mūsų pozicija. Mes turime aiškiai pasakyti, ko mes norime darbo saugos srityje, darbo teisės srityje. Ir paskutinis pastebėjimas, kuris e, vėlgi e, yra šiek tiek e, e toks kraštutinis, antrarūšis tarsi, nes jų esminiai dalykai buvo aptarti. Dėl e, kalbos. Aš, gerbima Hirš, pripažįstu, kad darbuotojai dirbantis kitoje valstybėje nori, kad jų kalba susilauktų e, oficialaus pripažinimo. Bet aš negaliu sutikti su kom, tokiu kompromisu. Ar jūs įsivaizduojate, kad darbuotojai gali pateikti dokumentus anglų kalba, tik anglų kalba? Komandiruojami darbuotojai dažniausiai puikiai žinome, iš kur yra. Dažniausiai iš statybų sektoriaus, transporto sektoriaus ar žemės ūkio sektoriaus. Ir šio sektoriaus uh, E, darbdaviai dažniausiai yra mažos e, vidutinės įmonės, kuriuose anglų kalba nėra nei kiek kalbama. Tai negi mes dabar šioje direktyvoje numanysim reikalavimą suteikti vertimą, kad visi darbuotojai ir darbdaviai e, pradėtų staiga susikalbėti angliškai. Man atrodo, kad toks dalykas nebūtų priimtinas. E, Atkreipkite dėmesį į nuostatą kompromise E, kurį pateikė pranešėja. Aš atsiprašau, kad išskiriau šį tokį smulkų diskusijos klausimą, nedidelę detalę, bet kadangi kiti kalbėtojai apie tai nekalbėjo, tai aš norėjau ją paminėti. Ar Europos komisija norėtų kalbėti? Aišku, trumpai, kai jau ateina laikas komisijai kalbėti, tiek lieka mažai laiko. Nenoriu komisijai kalbėti, komisija suprato, kad nieko nereikia pasakyti. Gerbime, pranešėjai, nesinervinkit. Įprasta, natūralu, kad aš jums dabar turiu suteikti žodį. Nors gal jūs ir nenorit, bet jūs turite užbaigti šią svarbę diskusiją. Aš dabar noriu jums pasakyti, kad nereikia viršyti 10 minučių, jeigu norit. Jeigu uh, e, nenorim viršyti mūsų posėdžių skirto laiko. Prašom, užbaigti šią svarbę diskusiją. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Nie denerwuję się absolutnie. Mm. Dėkoju. Visai aš nesinervuoju, bet tiesiog noriu atsižvelgti į visų kolegų pasisakymus, juo labiau, kad mes atsidūrėm tikrai labai neskaidrioje situacijoje ir norėčiau prieš balsavimą šiek tiek išsiaiškinti tą situaciją. Bent jau su, tą chaosą sumažinti kiek įmanoma. Taigi, kolegos Hughes pastabos. Jis kalbėjo apie viešai sektorių. Ir nėra tokios sektoriaus apibriešties. Todėl socialistų tokia nuostata, uh, numato gerokai didelės protekcionizmo galimybės, todėl su tuo nesutiksiu. Noriu atkreipti dėmesį į kitus elementus. Nediskriminavimo ir proporcionalumo taikymas. Tai yra esminiai elementai ir jie tikrai ES teisėje daug kur yra nustatyti. Bet gal ne viskas buvo čia iki galo išaiškinta. Noriu pasakyti, kad mums svarbu, kad būtų pagrįstai pagri, kad būtų pagrista, kam tos teisės yra reikalingos. Sakykime, pašto dėžučių įmonės. Mes turim kalbėti apie proporcingumą tam, kad patikrintume, ar įmonė yra legali ar nelegali, turime nustatyti faktinį, faktiškus instrumentus. Taigi, mums nereikia būto numerio, bet mums reikia dokumentų, kurie nustatytų tos įmonės realų egzistavimą ir leisti rodyti, kad ji nėra fiktyvi. Taip pat mes manome, kad ir vietos darbuotojų teisės turėtų būti lygiai taip pat gerbiamos kaip ir, ir saugomos kaip ir komandiruojamų darbuotojų teisės. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų kompromise mes kalbam apie vieningą informacijos šaltinį. Pavyzdžiui, Vokietijoje Mm, sakykime, mes nekalbam apie vieną šaltinį, kalbam apie vieną pagrindinį šaltinį, kuriame būtų visa aktuali informacija ir visa reikalinga teisinė informacija. Kompromise mes sakome, kad ir visos kitos priemonės ir šaltiniai gali būti naudojami ir taikomi, jeigu to reikia. Uh, Žinom, kad internetas suteikia mums labai daug galimybių pasinaudoti informaciją, bet vienas puslapis, kuriame būtų visa informacija sukaupta patikima informacija sukaupta būtų tikrai labai reikalingas. O kitose vietose tų informacijų taip pat gali būti teikiamai, gali būti specifiniai ir panašiai. Dabar kalbam apie mm, tam tikrų atsakingų institucijų apibriežtį. Taip, socialistai čia tikrai sukeltų chaosą įvesdami tam tikras prievolės institucijoms, darbo inspekcijoms ir panašiai. Be, be, be to būtų ir prie, numatomos ir prievolės profsąjungoms. Jos gaus informaciją apie įmonės, keičiantis informaciją tarp valstybių narių, jos galės kontroliuoti, inspektuoti bei bausti valstybėse narėse, nu tai tikrai sukels chaosą valstybėse narėse, tai to tikrai neturėtume leisti. Mes turime vyriausybės, turime atitinkamas institucijas, kurios tuo rūpinasi, kodėl reikėtų šias prievolės užkrauti profsąjungoms, o be to kas už tai mokės. Kalbam apie darbuotojų, apie darbdavius e, statybų sektorėje. Jūs sakėte, kad e, jie paremtų socialistų kompromisus, bet man labai įdomu, ar tikrai taip. Ar tikrai tie kompromisai, kuriuos jūs pateikėte šiandien, atitinka tai, kas buvo pateikta anksčiau. Manau, kad šiandien rytą man pateikti kompromisai tikrai sukels didesnę teisinę, teisinį neiškumą ir aš labai abejoju, ar statybų sektoriaus darbdaviams tokie kompromisai bus tinkami. Nadijai Hirš norėčiau padėkoti už atvirumą, už bendradarbiavimą su visais savo frakcijos nariais, kurie dirbo mūsų darbo grupėje. Ir tikrai jūsų frakcija buvo be ne atviriausia kompromisams ir atviriausia visiems pasiūlymams, ir socialistų, ir žaliųjų pasiūlymams. Už tai tikrai norėčiau padėkoti. Ir sutinku su tuo, kad tam, kad darbdavys galėtų saugoti darbuotoją, jis ir pats turi būti apsaugotas. Visiškai teisingai. Elizabet, visiškai teisingai. Teisės aktai turi būti tikslingi, turi būti tvarūs. Ir mes tenktumėmės preciziškai suformuluoti visus visas nuostatas ir tavo pastangos, tavo frakcijos indėlis į tas formuluotės, į tą tikslinimą buvo tikrai labai didelis. Dėl chaotiško balsavimo, nebūtinai jis toks turi būti. Jeigu mes iš tikrųjų vadovausimės ne populizmu, o atsakomybė už darbuotojus, atsakomybės už darbuotojus principus, tai atitinkamai ir balsuosim ir balsavimas nebus chaotiškas. Tomui Hendel noriu pasakyti e, tai, kad klaidos kur, į kurias jis atkreipė dėmesį, bus išaiškintos, bus išsiaiškinta, kodėl jos atsirado ir kokiu būdu jas galima pataisyti. E, Richardo Falber nėra, bet jam norėjau pasakyti, kad galbūt mano pasisakymė buvo šiek tiek per daug emocijų, bet man tikrai gėda už tai, kas įvyko. Gėda, kad darbas, kuris truko mėnesių mėnesis ir nesutinku su ponia pirmininkė, jūsų pastaba, kad, jos buvo, kad tos pastangos, tas darbas buvo neefektyvus. Tikrai, jeigu ir buvo, tai ne dėl mūsų kalties. Aš esu kilus iš regiono, kuriame nu, 10-mečio pabaigos jau yra atstovavimas, darbuotojų atstovavimas. Mes bendradarbiaujame su įvairiausiomis institucijomis tam, kad sukurtume komandiruojamiems darbuotojams kuo geresnės sąlygas ir tikrai negalima manęs kaltinti tuo, kad aš nesistengiu jų labui. Taigi tai neteisingos pastabos. Streikai ar kažkas. Ar kas čia buvo minima, ką noriu apie tai pasakyti. Aš mm, visus, kurie nori streikuoti, kviečiuosi pas save atvykti į mano regioną, mes viską išsiaiškinsime ir pasakysiu, kokiu būdu mes ruošiamės šiuo dokumentu, šiais kompromisais geriau kovoti už jų teisės. Uh, Taigi, tai tiems, kurie ketina streikuoti, tik tai noriu pasakyti, atvykite pas mus. Taigi, dabar noriu dar pasakyti šį beitą apie pirmininkės pastabas. Visiškai sutinku su jumis, kad profsąjungų vaidmuo, profsąjungų užduotis yra rūpintis darbuotojais. Žinom, kad darbuotojams labai dažnai labai sunku būti e, neatstovaujamiems, kai reikia savarankiškai dėrėtis su darbdavių. Bet man atrodo, kad mes peržengėme ribas, jeigu e, suteikėme profsąjungoms galimybę veikti darbuotojo vardu be jo sutikimo. Man atrodo, kad tikrai peržengėme tą liniją, kuri e, nustato profsąjungų įsipareigojimų ribas. Na ir pabaigai noriu pabrėžti, kad šį pranešimą rengė ne tik tai penki šešėliniai pranešėjai bei jų konsultantai ir asistentai. Jį rengė ir dešimtys visų politinių frakcijų narių ir atstovų, kurie domėjosi dėrybomis, dėrėjosi, ieškojo kompromisų ir būtent dėl to, kad mes diskutavome su visais nariais frakcijoje ir tarėme su jais. Tos diskusijos ir užtruko taip ilgai. Tai direktyva, kuri apima 28 valstybės narės, politinės frakcijas, profsąjungas, darbuotojus, darbdavius, apima daugybę dalykų ir turi padėti dar kovoti su krize. Tai todėl ji tokia sudėtinga. Pone pirmininkė, baigėsi tie laikai, kai mūsų gyvenimas priklausė tik nuo to, kur esame gimę, gyvenimas tikrai neprasideda, tiksliau, gyvenimas nesibaigia toje pačioje vietoje, kuris prasideda. Tie laikai jau seniai praėjo. Mes gyvename vienur, dirbame kitur ir pakeičiame daugybę vietų per visą gyvenimą. Ir dabar prie šių pasikeitusių sąlygų mes turime irgi prisitaikyti. Kiekvienas dabar ieško savo geresnės vietos pasaulyje. Ir tai yra realybė. Be to mums reikia ir kovoti su krizės pasiekmėmis. Taigi, rytojaus balsavimas tikrai bus labai svarbus, mes turime, jeigu mes nepriimsime tokių tinkamų nuostatų, tai daugybė žmonių praras darbą. Rytų Europoje daugybė žmonių ir taip jau gyvena daug sunkesnėmis sąlygomis negu vakaruose. Taigi mums, tai būtent iš mūsų komiteto žmonės dabar tikisi tokių veiksmų, kurie padėtų jiems susidoroti su dabartinė situacija. Ačiū. Puiku. Baigiame bendrąją diskusiją. Susitiksim šiandien po pietų, tęsim darbus. Kalbėsime apie Danutos Hupner pranešimą, nes visi puikiai e, su juo esam susipažinę iš anksto. Balsuosim, balsuosim rytoj. Atsiprašo pirmininkė, ne Danutos Hubner pranešimas, o Jazlovickos.